So, dear colleagues, um, good morning. Um, Mėly kolegos, labas rytas. Unser Chair wird ein klein wenig später kommen, deswegen darf ich. Pirmininkas šiek tiek vėluoja, dėl to, kaip vicepirmininkas, pradėsiu posėdį aš. E, norėčiau pasveikinti su jumis e, visais ir prašyčiau tylos salės gale. Antras e, darbo turkės punktas - pranešimai. Šį rytą Diegi įteika siunčia televizijos komandą. Uh, Jie filmuos uh, laidą uh, apie parlamentų darbą, apie deputatų, parlamentų narių darbą. Šiandieną jie filmuos tą laidą. Ir uh, tai nebus mm, reportažas su garsu, tai bus tik vaizdai. Uh, Toliau trečias draudokės punktas e, - vykstančios e, tarpusis darybos. Aš esu taip pat e, pranešėjęs vieną iš šių temų. Vykstančių tarpusis darybų ataskaita - trečias darbo atvirkės punktas. Ketvirtas darbo turkės punktas yra kita tema. Taigi grįžtam prie trečios. E, trilogas dėl CRR2 ir CR2, mm, CRD5 vyko spalio 16 dieną Briuselėje. Buvo svarstyti tokie klausimai e, kaip e, tva, tvar, tvariai finansai, pinigų, kova su pinigų plovimu. E, Dėrybos tęsis su kitu, per kitą trišaldį dialogą, kuris yra numatytas 18 metų, lapkričio 7 dieną. Dėl Emery Refit trilogo, antrojo trilogo metu, kuris vyko spalio 3 dieną, buvo sutarta e, dėl nuostatų susijusių e, su kliringo e, prie, prievolę ir buvo diskutuojama apie pensijų fondus klausimai susiję su ataskaitų teikimu e, nebuvo aptarinėjami dėl to, kad trūko laiko. E, dalis da, techninio darbo buvo patvirtinta, bet e, dar lieka neišprastų klausimų. Toliau dėl PEPP EPP. E Pirmasis trilogas buvo spalio 11 dieną. Institucijos diskutavo apie įvairius klausimus ir buvo stengiamasi siekti kompromiso dėl e, įgaliojimo registra, užregistravimo, e, tinkamus patvirtus tiekėjus, Mm, baziniai PEPP, e e, taikomos įsiklės ir taip toliau. Techniniai susirinkimai bu, vyks, e, mm, bus naudingi tam, kad bus ruoštume kitam trišaliam trilogui, putiniam trilogui 20, spalio 25 dieną. Dėl EBA dar mm, buveinės pranešėjas yra Karas ir Beres. Spalio 17 dieną Koreper patvirtino politinį sustarimą dėl EBA e, buveinės, ypač dėl politinio klausimo. E, Ir komisija taip pat buvo patvirtintas taip pat patvirtina komisijos analizė dėl decentralizuotų agentūrų buveinių vietos. E, šis klausimas bus galtinai patvirtintas 2019 metų balandžio mėnesį. Buvo pas, e, taip pat diskutuojama ir su mūsų komitetu dėl dėrybų, dėl CR, ER, dėl CRR2 ir CRD5. Vakar vyko trišalis dialogas, buvo pasiekta pažangos, ypač e, kas susijęs su e, kooperatyvais ir taip toliau. Taip pat buvo diskutuojama apie trečiųjų šalių taisyklės ir e, buvo diskutuojama apie skirtumus, nesutarimus dėl tam tikrų svarbių klausimų. Kitas trišalis dialogas bus lapkričio 6 dieną. BRD trišalis dialogas, jis taip pat yra svarbus, kalbant apie CRR ir CRD, bet CRR ir CRD šiuo metu užstrigo dėl, trilogija dėl BRRD. Jeigu BRRD mm, kol BRD srityje nebus pasiekta pažangos, tuomet jos nebus taip pat ir CRR ir CRD2 e, kontekste, todėl kad taryba blokuoja veiksmus. Taigi, tiek dėl trečio darbo atvarkės punkto. Ketvirtas darbo atvarkės punktas. Tai yra mano pranešimas e, teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuoto agentūrų kontrolė įgyvendinimas. Šiame pranešime, kurį paruošė Ekon, a, taip pat kartu su AFKO, kuris yra atsakingas komitetas, a, yra kalbama apie parlamentinę decentralizuotų agentūrų kontrolę. AFKO pranešėjas yra Georgi e, Šefkon. E, Rūksio 26 dieną buvo pristatytas, e, atsiustas mano nuomonės projektas ekon nariams. Reikėjo laikytis apribojimų dėl e, teksto turėjo būti tik 1500 simbolių. Už 7 dienų, spalio 25 dieną, yra numatytas terminas, iki kada galima pateikti ekonų pasiūlymus dėl pakeitimų. Ir lapkričio 18-19 dieną diskutuosime apie pakeitimus sausio 21 tikriausiai diskutuosime, basuosime mm, dėl šio dokumento. Mes kalbame apie tokias agentūras kaip EBA, EOPA, ESMA ir SRMB. Aš jau Jums kalbėjau apie savo mm, nuomonę, kalbėjau, pabrėžiau, kad mes kalbame ypač apie tų decentralizuotų agentūrų prievolės. Jų užduotys yra numatytos, yra paremtos ES teisės sistema, yra nustatyti laiko terminai, kurių reikia griežtai laikytis neturi, jos neturi taip pat viršyti mandatų įgaliojimų, kurie buvo suteikti taryboje ir parlamente. Taip pat e, jos turi būti kontroliuojamos ir turi laikytis e, geresnio reglamentavimo taisyklių bei e, turi taip pat laikytis reikalavimų ir dėl antrinių ir mm, mm, trečiojo lygio teisės aktų leidimo. Turi įtraukti Europos parlamentą į savo sprendimų procesą. De parlamento nariai gali dalyvauti stebėtojų tarybos e, posėdžiuose e, to reikia tam, kad būtų galima sustiprintas e, svarbių mm, klausimų suvokimas parlamento nariai gali nulatos dalyvauti posėdžiuose ir taip procesas pagreitėja. Dėl parlamento dalyvavimo uh, ir e, veiksmų. Reikėtų pasakyti, kad parlamento vaidmuo yra lygiavertis komisijai ir tarybai. Tai pasakytina apie agentūras ir apie jų veiksmus. Taigi parlamento vaidmuo nėra mažesnis negu komisijos arba tarybos. Tai yra svarbu. Dar vienas dalykas, aš pabrėžiau, kad e, agentūros buveinė neturėtų daryti įtakos e, į jų veiklai, veiklos vykdymui ir e, tikslų siekimui ir taip toliau. Pranešime mes parašėme, kad agentūros buveinės vieta gali pasitarnauti taip pat kaip administracijos paslaugų teikimo vieta kitoms agentūroms. Tiek e, e, parašyme dokumente Iš EPP yra Brian Hayes, kaip šiandien pranešėjas, dėja jis nedalyvavo posėdėje. Ar yra kas nors kitas iš EPP, kas norėtų pasisakyti? Ne. Iš EKR, Slimber, šešėlinį pranešėją, bet jos taip pat nėra. Iš EKR nieko nėra. Iš ALDE yra ponia Virink, suteikiu žodį. Uh, dear colleagues, I would, I would hear... Pone Zyman, kolegos, aš noriu Jums padėkoti už pranešimo projektą. Jis yra nuoseklus, tikslus ir atspindi pasiekimo esmę. Tai yra, taip mes galėsime aiškiai parodyti, kaip galime bend, pagerinti bendradarbiavimą tarp decentralizuotų agentūrų ir mūsų institucijų. Pirmiausia, parlamento. Savai mes suprantame, kad uh, turi būti veikiama mandato ribose. Visų, be to aš sutinku su pranešėju, kad yra labai svarbu organizuoti nuolat renginius su kitais suinteresuotais subjektais, kad jie galėtų prisidėti, ypač kai kalbame apie Europos parlamento darbą. Aš raginčiau aktyvesnį bendradarbiavimą, kuriant E, prieš kuriant, kuriant ir jau sukūrus antrinės teisės aktus. Aš remiu tarybos pasiūlymą, kad ateitie Europos parlamentui turėtų būti suteiktas toks pats svoris kaip tarybai, nusprendžiant, kokioje vietoje bus skirtingų agentūrų būstinės. Tiesą sakant, aš norėčiau e, net e, paremti šią idėją. Aš, kaip Europos demokratijos namų viena iš teisės kuriejų, manau, kad šis prašymas yra pagristas. Ačiū. Nematau žaliųjų e, atstovo. Pervanš. Prašau. Ne? Guja tada? irgi nėra atstovų ir pagal spontaniškus pasakymus pasakys per Vanšberės. Ačiū pranešėjai už tai, kad e, pradėjo tokią diskusiją. Reikia, kad mes dalyvautume diskusijoje, kuri e, išplaukia iš ankstesnio dosijai. Dėl tos ryties konstitucinių reikalų komitetas vis dar šį klausimą laiko savo rankose, nes e, mes e, skausmingai e, pastaruoju metu kalbėjome apie vienos agentūrų perkelimą, turiu galvoje EMA arba Europos bankininkistės agentūrą. Mes suprantame, kad tokia peržiūra nebūtinai sutaps su mūsų E, e, ne, šio požiūrį nebūtinai sutaps mūsų ir tarybos pozicija. Mes turime pradėti diskusiją dėl to, e, kas jau yra puikiai pažįstama Europos ir pinigų sąjungos kontekste. Agentūrų kompetencijų, agentūrų būstinių paskirimo kompetencijos. Pirmiausia, ko mes turime siekti bendroje deklaracijoje? Turime siekti, kad agentūrų būstinė būtų traktuojama kaip sprendimuose dalyvaujanti vieta, institucija, kuri dalyvaus. Kai kuriuose agentūrose taip yra, bet ne visur. Ir aš manau, kad e, čia Europos parlamentas turėtų uh, kelti tam tikrus reikalavimus. Antras dalykas - agentūrų veikimo priemonės. Man atrodo, kad jeigu yra pasiektas susitarimas tarp institucijų, reikėtų agentūroms suteikti biudžetinės galimybės um, funkcionuoti. Be to, aš e, sutinku su pranešėjo pasiūlymu e, atidžiau stebėti agentūros valdymą, nes deklaracijoje yra dalykų detalių pasiūlyta dėl valdybos sudėties, dėl e, agentūros suinteresuotų subjektų grupių sudėties. Aš norėčiau paminėti, kad agentūrų direktoriai dabar yra atsakingi už e, valdyto, valdymo komandos samdymą. Ne visuomet dėja taip yra. Europos parlamentas turi aprobuoti e, direktorių. O bet, pavyzdžiui, SRB atveju reikėjo ir e, valdybos narius tvirtinti parlamente. Aš manau, kad reikėtų daugiau kompetitingų specialistų šiai diskusijai, kad mes galėtume e, aiškiai paaiškinti, kas yra agentūros e, valdytojai. Ta apibrėžimą aiškiau reikėtų suformuoluoti. Ačiū ir pats dar norinčių pasakyti. Jei ne, tada aš vėl suteiksiu žodį pranešėjai. Ačiū. Ačiū už du komentarus. Aš labai lauksiu jūsų pakeitimų. Kaip jau sakiau, pakeitimų pateikimo terminas po savaitės. Spalio 21 diena. 25. Atsiprašau, spalio. Svarstymus svarstysime e, lapkričio 19-20, balsavimas Ekon komitete sausio 21-22 dienomis. Toliau. Penktas ir šeštas darbo atvarkės klausimai. Um, dabar mes svarstome šitų pranešimų pakeitimus. Kalbame apie direktyvą dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros. E, ponas Lukė pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems kolegoms ir šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą. Ačiū už prakeitimus. Man atrodo, kad mes jau įsibėgėjome. Baig, ar ateime prie baigos, rengdami šios du parlamento pranešimus ir aš norėčiau bendrinti man iki šiol susidariusi įspūdį. Man atrodo, kad yra bent jau trys klausimai, kurie turės būti dar plačiau aptarti, nes nuomonės smarkiai skiriasi. Visų pirma, e, padengtųjų obligacijų apibrėžimo. Uh, kas yra aukščiausios rušies padengtosios obligacijos. E, čia yra du atskiri straipsniai minimi. Vienas iš jų yra minimas, e, siejamas su CRR, kuris reiškia, kad padengtosios obligacijos e, yra dengiamos įstatymo tvarka, o kitos obligacijos kitaip bus padengiamos ir mes turime labai aiškiai apibriežti E, kokybės aspektus. Šiuo požiūriu nuomonės skiriasi, ypač dėl rizikos valdymo, rizikos vertinimo. Turime aiškiai apsispręsti, kas turi būti nustatyta Europos lygmenių ir kiek detalios tos nuostatos turėtų būti. Mes norime principinės direktyvos. Tačiau tuo pat metu turime pasirūpinti, kad uh, aukščiausios rūšies padengtosios obligacijos būtų iš tiesų aukščiausios rūšies, kad nebūtų kriterijai sušvelninti. Ir aš tikiuosi, kad per kitą savaitę mes pasieksime kompromisą to klausimu. Kitas dalykas, kuris mano nuomonė taip pat išlieka labai svarbus ir kontroversiškas, e, tai yra išvestinių popierių vaidmuo um, padengtųjų obligacijų kontekste. Ir sakančių, kad išvesiniai popieriai galėtų būti panaudojami e, draudimo rizikos e, e, užtikrinimui. Bet apie tai aš manau, kad bus dar kalbama ateityje ir turėsime labai aiškiai apsispręsti. E, net frakcijose nėra vieningos nuomonės. Dar vienas dalykas ir tai e, yra susijęs su artėjančiu e, reglamentu, kaip bus su išplėstinė dauguma. Čia mes kalbame apie galimo naudojimo trukmės prailginimą. Savo iniciatyvą rengiamam pranešime mes apie tai kalbėjome ir mes norime, kad tas išplėtimas būtų vykdomas e, vadovantis tik tam tikromis sąlygomis. Kitaip, um, kaip vertimai galėtų, būtų daromi tik tai ypatingų kriterijų pagrindų. Kitas dalykas - rizikos vertinimas. Tais atvejais, kai e, nėra mokumo, e, per, arba bankas yra pertvarkymas, e, turės būti aiškiau įvertinama, kada griežtesnis rizikos vertinimas bus taikomas. Iš esmės tokia būtų diskusijų vykusių iki šiol santrauka. Pažiūrėsime, ką šešėliniai pranešėjai tuo klausimu pasakys ir e, toliau su jais bendradarbiausime. Ačiū. Um, e group, Mr... Ačiū. EPP vardu, Drosati vardu, ponas Hokmark. Labai ačiū. Šiandien aš lenkiškai, šne, e, lenko vietoje sėdžiu. Pirmiausia, mūsų kolega Darius Rozati norėtų atsiprašyti už tai, kad jo šiandien čia nėra ir jis prašė, kad perskaityčiau jo kalbą. Aš Noriu padėkoti pranešėjai Bernd Lukė ir šešėlėms pranešėjams už darbą rengiant šį labai svarbų pakeitimą. Ponas Rosatis supranta, kad didžioji dalis pakeitimo atitinka principinius principus ir supranta stabilios ir skaidrios ES padengtų obligacijų rinkos būtinybę. E, jis džiaugiasi bendradarbiavimu su kolegomis, tačiau noriu išskirti keletą klausimų, kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Jis pasisako už Europos ženklinimo sistemos sukūrimą, e, padengtusios obligacijos statuso apibrėžimą. E, tos obligacijos turi būti pateikios aukštos kokybės pasyvais be rizikingų priemonių. Pranešėjas kalba apie tokių apibrieštų dalykų kaip padengtosios obligacijos ar obligacijų grupės nustatymą. Mes turėtumėm užtikrinti, kad visi, visos finansinės institucijos tenkintų e, direktyvos reikalavimus. Kitas dalykas e, dėl e, išvestinių popierių dalyvavimo. Užstatų fonduose naudojimą. Mes turime kalbėti apie padengtųjų obligacijų apsaugą, bet to pono Rosati nuomonė uh, Tai turėtų būti skaičiuojama e, grinųjų pinigų e, judėjimo srautų pagrindu. Taip pat ponas Rosati džiaugiasi, kad perkelimo laikotarpis yra prailgintas iki dviejų metų, taip naujai atsirandančios rinkos galės lengviau prisitaikyti prie e, teisės aktų, tačiau e, vis tik reikia pripažinti, kad bendravimas su pranešiai ir kitais šešėliniais pranešiais yra labai geras. E, nors ir išlieka klausimų, kuriuos reikės dar toliau aptarti, pavyzdžiui, 6a straipsnio, 8 ir 10 straipsnių atžvilgių. Būtina rasti teisingą pusiausvyrą tarp lankstumo ir standartizavimo. Ponas Rozati norėtų, kad būtų nustatyti griežti standartai padengtų obligacijų rinkai. Kita vertus, jis nenori sukelti grėsmės jau gerai funkcionuojančioms sistemoms. Visi įvedami apribojimai turi būti pagristi. Na ir galiausiai ponas Rozati nesutinka su tuo, kad bus rizikos vertinimas būtų įvedamas tam tikroms uh, kitoms sritims. Alternatyvių sprendimų e, pritaikymas leistų institucijoms sušvelninti riziką. Žinoma, e, turi būti numatytos aiškesnės e, sąlygos mm, tokiems pakeitimams. Rosatė negali pritarti išplėtimo struktūrų struktūrų išplėtimui, manoma, kad reikia daugiau e, tyrimų ir studijų ir e, tikimės, kad komitete bus galima susitarti dėl e, aiškesnės pozicijos. Gerimas pirmininkė, aš manau, kad tai yra geriausia kalba, kada pasakyta per mano parlamentinę karjerą. Visada labai gerai pasisakote. Sunku išrinkti geriausią jūsų pasisakymą. Sotsdemų E, frakcijos vardu ponas Alfred Sant. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už siekiai bendradarbiauti ir e, ieškoti kompromiso dėl šio teksto. Manau, kad visi sutarėme, kad Europos sistema turi būti paremta principais geriausios praktikos pavyzdžiais bei nacionalinėmis sistemomis, kurios, kaip pažymėta, dirba gerai ir neturėtų būti e, ardomos. Dėl pakeitimų, Mano frakcija pateikė be, be ne 70 pakeitimų direktyvai ir reglamentui, kaip pranešėjas minėjo, mes šiuo metu svarstome direktyvos tekstą šešėlinių pranešėjų susitikime. E, iki šiol neišspręsti keli klausimai, kadangi balsavimas už kelių savaičių turėtume paspartinti darbą. Mano frakcijai svarbus keli dalykai. Visų pirma, tinkamas turtas e, e, paprastosioms padengtosioms obligacijoms. E, taip pat užstato fondo struktūros, siūlymas išbraukti nuostatas dėl užstato fondo struktūros, aš manau, kad reikia jas palikti. Manau, kad užstato fondo nuostatos yra pernelyg griežtos. Dar svarstome, kaip reikėtų traktuoti 11 ir 15 direktyvos straipsniuose esančios nuostatos dėl sandorių. Uh, Kaip jau sakiau, dar neapsvarstėme e, pasiūlymo keisti KRR. Manau, kad turime dar apie tai pakalbėti, nes 129 straipsnis yra platesnio pobūdžio ir gali e, atsiliepti ir kitoms sritims. Ypač konservatyviai vertinu siūlymą taikyti preferencinį traktavimą obligacijoms, kurių, kuriuoms sueina sumo, išsumokėjimo terminas. Uh, Manau, kad tai nusiųstų netinkamą signalą investuotojams. Vertinant dabartinę padėtį ir siekiant, kad tolesnis darbas būtų sklandus, turime tekstą išlaikyti aišku, vengti viršutinių ribų nustatymo bei vengti kažkaip e, suardyti dabar e, veikiančias nacionalinės rinkas. Alde frakcija ponė Karolina Tergal. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegams už pakeitimus. Kaip ir sakiau anksčiau, mes pritarėme komisijos pasiūlymai dėl Europos padengtųjų obligacijų sistemos. Tai kapitalų rinkos e, pasiūlymo dalis, siekiant su, su užtikrinti, kad tai būtų veiksmingas, solidus e, finansavimo šaltinis, ypač mažiau išsivyščiusioms rinkoms. Ši sistema užtikrins investuotojams saugias investavimo galimybės bei užtikrins didesnį finansinį stabilumą. Šiuo požiūriu pasiūlymą direktyvą remiame, nes jį suteikia galimybę nacionalinėms sistemoms e, e, siekti minimalaus harmonizavimo. Reikia išlaikyti stabilę e, padengtų obligacijų sistemą ir vengti, sumenkinti tų vertybinių popierių kokybę. Mes teikėme keletą pasiūlymų šeštajam, pakeitimų šeštajam straipsniui, kuri apri, kuris apriboja direktyvą vien tik tai padengtosiomis obligacijomis ir suprantame, kad tai mm, apima daugiau nei kitų kolegų patiktus pakeitimus ir aš suprantu taip pat, kad pono Liukė pas, pasiūlymas, mano galva, yra, praktiškai yra labai gerai gyvenamas kompromisas mums visiems. Žinoma, turime aptarti visas, visus niuansus, bet optimistiškai vertinu tai, kad aukšti reikalavimai padengtosioms obligacijoms bus išlaikyti. Taip pat noriu pasakyti, kad mes kalbame apie galimybę pratesti obligacijų sumokėjimo išpirkimo terminus. Uh, ir manome, kad didesnis rizikos kofi, koficijantas kai kuriams obligacijoms ir, ir e, obligacijų sumokėjimo terminų, išpirkimo terminų keitimas nėra tinkamas sprendimas. E, turime remtis duomenėmis apie rinkų veiklą ir todėl lauksiu detalesnių diskusijų šešėlinių pranešėjų susitikime ir spartaus šio pranešimo patvirtinimo, kad trišalio dialogo susitikimuose šis pasiūlymas būtų apsvarstytas dar iki mūsų kadencijos pabaigos. Pirmininkas, ačiū. Šalių į frakcijos vardu, ponas Lambert, ačiū. Labas rytas. Atsiprašau, pranešėjo dėl to, kad darbė iki šiol nelabai dalyvavau. Vertiname parengtus pirmosius kompromisus. Kai kurie mums susirūpinimą kėlė klausimai išspręsti šiuose kompromisuose pranešėjo pasiūlymuose, bet dar išlieka kai kurių klausimų, kuriuos norėčiau akcentuoti. Visų pirma, dėl pasiūlytų kompromisų mums rūpi keli dalykai. Visų pirma, leidžiama, o nereikalaujama e, paskirti uh, E, institucija, kuri prižiūrėtų užstato fondą. Taip pat e, reikalaujama atskleisti skirtingą informaciją skirtingų rūšių užstatų fondams, pavyzdžiui, gyvenamųjų, e, gyvenamiesiams pastatams. Taip pat leidžiama ma, naudoti mažiau likvidžius, likvidų turtą įvairias akcijas. Taip pat yra kai kurių nuostatų dėl administracinių sankcijų bei uh, E, patirtos žalos kompensavimo priemonių, jeigu nesilaikom reikalavimų. Mes tikimės kompromisų bei pakeitimų, kurie užtikrintų aukštos kokybės e, turto naudojimą užstato fonde, ypač kai e, kreditą teikiančios institucijoms tenka pri, priimti ar, e, aukš, didelės rizikos žyma vertinamą turtą. Taip pat manome, kad e, reikia e, reikalavimus dėl e, užtato, ir, užtatams keliamų reikalavimus suderinti su bazelio reikalavimais. Taip pat nepamiršti ir e, kiekybinio pribojimų. Tai tiek ir lauksime galimybės dirbti toliau su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Ir aš sutinku, kad būtų gerai, jog šio uh, pasiūlymo prieimimas būtų baigtas iki šios kadencijos pabaigos. Jis nėra pernelik sudėtingas, todėl tai turėtų būti įmanoma. Ačiū taip pat ir už optimistinį požiūrį. Nematau GUE atstovų, nei ENF ar FDD narių. Dabar kiti kolegos, kurie norėtų pasisakyti, taip pat komisijos atstovai. Nematau kitų kolegų prašančių žodžio. Aš pats pasakysiu keletą žodžių. Palaikau bendrą sieki priimti šį teisės aktą, ypač atsižvelgiant į padengtųjų obligacijų svarbą ir gerą balansą, kuris buvo akcentuotas. Tai yra viena vertus siekiame e, harmonizuoti šią rinką su priemonė, kurioje būtų nustatyti minimalus harmonizavimo reikalavimai ir taip pat reikia laikytis egzistuojančių rinkų konkrečių požymių ir atsižvelgti į siekį užtikrinti vartotojų apsaugą. Porą konkrečių dalykų, kuriuos norėčiau paminėti. Keletas pakeitimų, kurie eina tą pačią kryptimį. Visų pirma, dėl sandorių, dėl išvestinių vertybinių popierių bei e, padengtų obligacijų programų. Bendras e, direktyvos 11 straipsnio ir, ir KRR 129 e, e, straipsnis, kaip patikta pasiūlyme, žinome, kad čia reikalavimai apriboja sąrašą galinčių dalyvauti sandorio šalių Turime užtikrinti vienodas sąlygas ES finansinėms institucijoms, investicijų lygio institucijos tai turėtų būti, tai pirmasis žingsnis. Taip pat bankai sudėtingesnės situacijos šalise atsidurs kitokioje konkurencijoje pozicijoje ir tai atneš nepageidaujamą poveikį, bus koncentruotos. Um, e, likvidaus turto rinkos tose šalise. Manau, kad šie apribojimai nėra reikalingi, nes jau dabar e, padėti rinkose e, kontroliuoja kreditų reitingavimo institucijos. Tai, sus, tai, tai galioja ir obligacijų rinkoms. Toliau 16 straipsnis kur numatoma, kad reikia užstato fondą užstat, teikti užstatus ir dengiam, užstatą dengiamą likvidžių turtų e, pagal atitinkamą turto gradaciją. Kaip jau sakiau, yra pateikta gerų pakeitimų, e, pagal kuriuos e, institucijos, investicinės institucijos reitinguojamos, su, su, sudaryta jų hierarchija. Tačiau turime pagalvoti ir apie tai, kaip įtraukti apsauginės nuostatas, galimybę nacionalinėms e, kompetitingoms institucijoms taikyti išimtis. Šias nuostatas būtų svarbu praplėsti. Prieš suteikdamas dar kartą žodį pranešėjai, noriu suteikti žodį dabar komisijai. Prašau. Ačiū. Noriu padėkoti už šiandienos diskusijas. Uh, Pranešimo projektas yra geras pagrindas darbui ir manome, kad patikti pakeitimai mm, dar labiau subalansuoja pranešimą. E, pakeitimuose akcentuojam nacionalinių rinkų situaciją ir bendrais bruožais siekiama sustiprinti sistemą ir nesardyti nacionalinių rinkų. Direktyva e, turi papildyti egzistuojančią sistemą, kaip pranešėjas akcentavo. Dar svarstomi kai kurie svarbiausi e, straipsniai šeštas, straipsnis ir šešto straipsnio A dalis. E, reikia dar padirbėti čia, ypač apsprendžiant, kiek toli nueiti, keliant kartelę. Ir reikia aiškiai atskirti padengtasias obligacijas ir kitas turto rušis. Bendrais brožais tai geras pagrindas ir noriu pasveikinti parlamentą, kad taip sparčiai dirba. Ačiū. Žodis pranešėjai. Ačiū už visus komentarus. Dėkoju kolegoms, šešėliniams pranešėjams ir pirmininkui bei komisijai. Norėčiau pakomentuoti vieną dalyką kuris dar išlieka prieštaringas, tai yra rizikos koficijantą taikoma obligacijoms, kurių išpirkimo terminas pratesamas. Noriu kolegas paraginti persvarsyti neigiamą požiūrį mano pasiūlymą, iš šį mano pasiūlymo aspektą, kaip jau buvo minėta, e, obligacijų išpirkimo termino klausimas dar nebuvo išsamei išnagrinėtas. E, E, rizikos koeficiento nustatymo klausimas taip pat nebuvo išsamei išnagrinėtas, bet bendrai e, vertybinių popierių išpirkimo termino pratesimo dar nenagrinėjo nei viena iš e, svarbiausių institucijų, nei, nei ACB, nei bankų priežiūros institucijos, bet tik išreiškė savo susirūpinimą. 2016 bankų priežiūros institucija aiškiai pasakė, kad vertybiniai popieriai, kurių išpirkimo terminas gali būti pratesiamas, kelia susirūpinimą investuotojams, tai, bei taip pat yra sudėtingas klausimas reglamentavimo po, požiūrių, nes tai susijęs su protingų rizikos ribojimu. Todėl me, turėtume labai kruopšiai išnagrinėti visas naujas ten, tendencijas ir nors ties priemonės sėkmingai veikia rinkoje, jos dar nebuvo išbandytos krizės atveju ir nežinome, kokios tipo rizika siejama su likvidžiu turtu taikoma tokiam turtui. Bet to, jeigu pratesiamas išpirkimo terminas, pažeidžiamas dvigubo e, dvigubo tų, e, tų vertybinių popierių e, sprendimo principas. Taigi noriu padėkoti kolegams ir šešėlėms pranešėjams ir tik, laukiu tolesnių diskusijų šią temą. Thank you to the rapporteur and Dėkoju pranešėjai ir e, visai komandai bei komisijai. Kaip žinote, Ekon komitete balsavimas yra numatytas lapkričio penktą dieną. Taigi norėtume paraginti siekti kompromisu tam, kad būtų galima balsuoti laiku ir e, per plenarinę sesiją Mm, numatyta diskusija lapkričio pirmą dieną. Už šešių minučių pradėsime balsavimą, tai padarykime trumpą pertraukėlę. Colleagues, uh, please take seat. Kolegos, prašau, susėskite. Padarykime balsavimo bandymą. Pradedame mm, balsavimo testą. please? Could all the members who have put... Prašau, balsuokime visi, ar visi įdėjote savo balsavimo korteles. Okay. Okay. So, uh, we start. Taigi dabar pradėsime dėrybų uh, tarp dėrybų rezultatais mm, dėl Europos bankų institucijos balsa, vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Baigiame. 36 už, 4 prieš 0 susilaikė, sveikinu pranešėją ir BA dabar jau buvo patvirtinta buveinė šios institucijos. Dabar perėsime prie pono Mavridės pranešimo Eurozonos ekonominė politika. C kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 54, kas už, prieš, Man rodos patvirtinta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. 22 už, 18 prieš. D kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. E kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. F kompromisas už prieš. Patikrinkime elektroniškai dėl F kompromiso. E, prie, e, patvirtin, atmesta. 19 e, buvo už. Dėl pakeitimų 79 už prieš Patikrinkime elektroniškai. Pranešėjau, galite pabalsuoti, jeigu suskupsite. Patvirtinta 21 už 19 prieš 2 susilaikė. visa kita atkrenta. 91 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 92 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkas. 93 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 96 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 98 kas už, prieš susilaiko atmesta. G kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. H kompromisas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Gal norėtumėte patikrinti elektroniškai dėl H kompromisinio pakeitimo? Pradedame balsavimą. Baigime. Atmesta 23 prieš 17 už. Taigi, pereikime prie pakeitimo E, dėl dešimto pakeitimo, kas už, prieš, patikrinkime elektroniškai dėl dešimto pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsavimą. 20 prieš, 19 už, atmestas 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai, nes rodosi vėl panaši didžioji dauguma. Mm, pradedame balsavimą dėl 11 pakeitimo. Baigiame. 20 prieš 19 už tai atmesta. Pereikime prie 101 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 102, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 102 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Ne, dar vienas kolega turi balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmestas 21 prieš 17 už. Taigi 103 kas už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 103 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmestas 20 prieš 19 už atmestas. 104 už prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniškai dėl 104 pakeitimo. Baigiame. Atmestas. 20, už, 20 prieš 19 už. 105 už prieš susilaiko atmestas. 106 už prieš Pasitikrinkime elektroniškai dėl 106 pakeitimo. Baigime balsavimą. Atmestas 22 prieš 16 už 107 e, už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 107 pakeitimo. Baigiame balsavimą. Atmestas 22 prieš 19 e, už. Taigi 108 už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 108 pakeitimų. Baigiame. Patvirtinta, kas 20 už, 19 prieš. Taip pat galime balsuoti ir dėl 109. Jisai suderinamas ar ne? Balsuokime dėl 109. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Nebalsuoma dėl pirminio teksto. Dabar periname prie 110 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 112. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 112 pakeitimo. Baigiame. Atmestas 20 prieš, 19 už. 113, e, kas už prieš susilaiko atmestas, 114 už prieš susilaiko atmestas. Į kompromisinis pakeitimas už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl į kompromisinio pakeitimo. Baigime balsavimą patvirtinta. 23 už, 20 prieš. Pereiname prie mm, e, J kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. K kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. L kompromisas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl L kompromisinio pakeitimo. Baigiame balsavimą. Atmestas 23 prieš, prieš 18 už. Taigi periname prie 138 pakeitimo už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame balsavimą. Atmestas 23. 20 prieš 19 už. 139 kas už, prieš susilaiko atmestas. 140 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 141 kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 141. Baigiame balsavimą. Patvirtinta 21 už 18 prieš. Taigi, 146 atkrenta. Bet galime balsuoti dėl 142 ir 143, jie suderinami dėl 142, kas už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 142 pakeitimo. Baigiame. Patvirtinta. 20 už 19 prieš. 1, 4, 3, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 143 pakeitimo. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 20 už 19 prieš. Taigi balsuokime dėl 144. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 1. 145, kas už prieš susilaiko patvirtinta. 146, kas... Ne, 146. Ir pirminis tekstas atkrito, dabar balsuoma dėl 147, kas už prieš pasitikrinkime elektroniškai dėl 147. Baigime balsavimą. Atmesta. Atkrito taip pat ir pirminis tekstas. S48 kas už, prieš susilaiko atmestam. 149 kas už, prieš pasitikrinkime dėl 149 balsuojame elektroniškai. Baigime balsavimą. Patvirtinta 20 už 18 prieš 150, kas už, prieš susilaiko. Atmestas 151, kas už, prieš susilaiko. Patvirtintas 152, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 152. Baigiame balsavimą lygybė. 19-19 tai atmesta. 1-5-3, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 1-5-3. Baigiame. Vėl lygų. Taigi atmesta. 1-5-4, e, kas už, prieš. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniškai. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 20 e, už 19 prieš. 1, 5, 5. Kas už? E, prieš pasitikrinkime elektroniškai dėl 155. Baigime balsuoti. Atmesta. 1, 5, 6. Kas už? prieš pasitikrinkime elektroniškai dėl 156. Baigiame. Patvirtinta 21 už 18 prieš. M kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. N kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. O kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. P kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Q kompromisas už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl Q kompromiso. Baigiame balsavimą. Atmestas 23 prieš 22, taigi 203 pakeitimas kas už prieš susilaiko atmestas. 204. Kas už prieš pasitikrinkime dėl 204 elektroniškai. Baigiame. Atmestas 20 prieš 19 už 205 kas už prieš pasitikrinkime elektroniškai. Dar turiu balsuoti vienas kolega. Baigime balsavimą. Atmestas. 20 prieš 18 už. 206. Kas už? Pasitikrinkime elektroniškai. Baigėme balsavimą. Lygiosios, taigi atmesta. 207 už prieš pasitikrinkime dėl 207 elektroniškai. Baigiame balsavimą. Vėlygiosios. Atmesta. 208 už. Prieš. Pasitikrinkime. 208. Baigiame balsavimą. Atmesta 21 prieš 19 už, 209 už, prieš susilaiko atmestas, 210 kas už. Pasitikrinkime dėl 210 elektroniškai. Baigime balsavimą. Lygiosios. Atmestas. 211. Kas už? Pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame balsavimą. Vėlygiusios 2020 atmestas 212. Kas už? Pasitikrinkime elektroniškai dėl 212. Balsuojame. Baigime balsavimą. Patvirtinta. 24 už 17 prieš. Nebalsuojame dėl pirminio teksto. Periname prie 213 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko. Atmestas 214. Kas už? Prieš susilaiko. Atmestas 216. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas, 217, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 217, balsuojame. Baigiame balsavimą. Lygiosios. 2020 atmestas. 218 kas už. Prieš susilaiko atmestas. 219 kas už. Prieš susilaiko atmestas. 220 už, prieš susilaiko atmestas, 221 kas už, prieš susilaiko atmestas, 222 už, prieš susilaiko atmestas, 223 už, prieš susilaiko atmestas, 215 už, prieš susilaiko. Patikrinkime elektroniškai. 215. Baigiame balsavimą. Atmestas 22 prieš, 22 už. R kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. S kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. T kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. U kompromisas kas už, prieš susilaiko. Balsuokime elektroniškai. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 23 už 19 prieš. V kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Bet galbūt pasitikrinkime elektroniškai. Baig, balsuojame. Baigėme balsavimą. Nebuvo patvirtinta, todėl kad lygiosios. Liberalai, jūs dabar jau balsavote prieš, o prieš tai jūs rodėte balsuoti už. Tai gerai padariau, kad pasitikrinau. Man rodėsi, kad liberalai buvo už, taigi manau, kad bus patvirtintas. Taigi dabar turime balsuoti dėl 290-ojo, kas už. Prieš. Pasitikrinkime dėl 290-ojo elektroniškai. Baigime balsavimą. Atmestas 21 už 20 už. 291 buvo identiškas. Tai dabar 292, kas už, prieš, pasitikrinkime elektroniškai dėl 292. Pasuojame. Baigime basuoti. Atmestas. 21 su prieš, 20 už. 293. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 93. Baigėme balsavimą. Atmestas 23 prieš 20 už. 294 kas už. Pasitikrinkime dėl 294 elektroniškai. Baigėme balsavimą. Atmestas 25 prieš 18 už. 295, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 295. Baigime balsavimą. 23 prieš 20 už atmesta. 296 už prieš susilaiko atmestas. Balsuojama dėl pirminio teksto šiuo atveju. Kas balsuokime dėl elektroniškai. Baigime balsavimą. Patvirtinta. 23 už, 19 prieš. Išskirtinė situacija, nes buvo atmesti kompromisiniai pakeitimai. Kompromisinis pakeitimas. 297. Kas už, prieš, pasitikrinkime elektroniškai. At, Nebalsuojame dar. E, baigime balsavimą. Atmestas 23 prieš ir 19 už. 298 už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 298. Baigiame balsavimą. Atmestas 21 ir 20. 299. E, Baigė, pradėme balsavimą elektroniškai. Baigėme balsavimą. Atmestas 300. Elektroniškai pradėme balsuoti. Baigėme balsavimą. Atmestas 301 elektroniškai balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmestas. Dabar jų kompromisas. Kas už? Pasitikrinkime elektroniškai dėl W kompromiso. Baigėme balsavimą. Patvirtintas 22 už 19 prieš. Taigi dabar X kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Į ilgoji kompromisas pasitikrinkime elektroniškai dėl šio pakeitimo. Baigiame balsavimą. Lygiosios tai atmestas. 319 kas už Pasitikrinkime elektroniškai dėl 319 pakeitimo. Baigiame balsavimą. Atmestas 320, ne, jis buvo identiškas, taigi 321 kas už. Ir e, šis identiškas, taigi 322 kas už. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 322. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigiame. Atmestas. 323, kas už, prieš susilaiko atmestas. 324, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 324. Baigiame. Lygiosius atmestas. Pirminis variantas, kas už, prieš susilaiko atmestas Pasitikrinkime elektroniškai dėl pirminio varianto. Vėl balsuojame, pakartokime balsavimą dėl pirminio varianto. Balsuojame dėl pirminio varianto. Dar trūksta kolegų. Dar kartą balsuojame. Baigiame balsavimą lygiosios atmesta. 325 kas už. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 325. Baigiame balsavimą. Patvirtinta 21 už, 20 prieš. 326 kas už. Prieš pasitikrinkime elektroniškai dėl 326. Baigiame balsavimą. Atmesta. 23 prieš 20. 327. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 327. Baigiame balsavimą. Atmestas. 22 prieš 20 už. 328 už, prieš susilaiko atmestas. A kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. B kompromisas, kas už. Pasitikrinkime elektroniškai dėl B kompromiso. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmestas 21 prieš 19 už, taigi trečias pakeitimas, kas už. Pasitikrinkime elektroniškai dėl trečio pakeitimo. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Taigi balsuojame ir dėl penkto pakeitimo, kas už. Prieš susilaiko patvirtinta. 22 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 23, kas už, prieš susilaiko atmestas. 24 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 24 elektroniškai. Baigiame balsavimą. Atmestas. 23 prieš, prieš 18 už. 25. Kas už? Pasitikrinkime elektroniškai tai 25. Baigiame balsavimą. Atmestas 21 ir 19. 26 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Taigi perėsime prie 27 pakeitimo kas už, prieš susilaiko atmestas. 28 kas už, prieš pasitikrinkime elektroniškai 28. Baigiame balsavimą. Atmestas 20 ir 19. 29. E, kas už prieš susilaiko atmestas. 30. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 30. Dėl 29, sako pirmininkas. Baigiame. 24 prieš, 15 už atmestas, 30 kas už, prieš susilaiko atmestas, 31 kas už. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 31 balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta 21 už 18 prieš. Taigi, balsuosime Dėl 32 kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 32. Baigime balsuoti. Patvirtinta 19 prieš 20 už. Taigi 33 kas už, prieš susilaiko atmestas, 34 už. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 34 balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmesta. 35. Kas už? Pasitikrinkime elektroniškai dėl 35. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmesta. 36. Kas už? Pasitikrinkime dėl 36. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmesta. 37. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime dėl 37. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmesta 20 prieš 19 už 38. Kas už? Pasitikrinkime elektroniškai dėl 38. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Lygiosios atmesta 30-20. 39. Kas už? Pasitikrinkime elektroniškai dėl 39. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 40. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 40. Baigiame balsavimą. Atmesta 23 prieš 18, 16 už. 41 kas už. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 41 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta 20 e, už, 19 prieš, 42 kas už prieš susilaiko patvirtinta, 43 kas už prieš susilaiko Atmesta 44, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 44. Balsuojame. Baigime balsavimą. Atmestas 45, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 45. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmestas 21 prieš 20 už 46. Kas už? Pasitikrinkime elektroniškai dėl 46 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmestas 21 prieš 20 už 47. Kas už? Pasitikrinkime elektroniškai dėl 47 balsuojame. Baigiame balsuoti. Lygiosios. 20-20 atmestas. Pirmas pakeitimas, kas už. Prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl pirmojo balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmestas antras pakeitimas, kas už prieš, pasitikrinkime elektroniškai dėl ten antrojo pakeitimo, balsuojame. Balsavimą baigiame. Patvirtintas ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas, devintas, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 266, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 267 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 267 pakeitimo balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmestas 24 prieš 20 už frakcijų vardu. Padarysime pertrauką, trumpą pertraukėlę tam, kad išanalizuotume balsavimo rezultatą, todėl kad situacija sudėtinga buvo uh, atmesta daug kompromisinių pakeitimų. Dear colleagues, uh, we are back to the vote and. Uh, Kolegos, grįžtame prie balsavimo. Paradoksiškai, bet šie rezultatai netiek iškraipė planus, kaip, buvo, pla, kaip aš bijojau. So now, uh... Dabar periname prie kito. Prie, atsiprašau, nuomonės pranešimo su visais pakeitimais. Balsuojame dėl galutinio teksto variantų. Vardiniu būdu. Still two colleagues to vote. Dar du kolegos turi balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 22 prieš 20 už. E, ačiū pirmininkė. Noriu apgailestauti dėl šiandienos balsavimo rezultatų. Negerai tai, kad Ekon komitetas nesugeba priimti tokių svarbių pranešimų kaip šis, bet aš noriu pabrėžti, kad mes visi labai kruopšį bendradarbiavame su pranešėju ir tikimės, kad bus rastas kompromisas ir mes galėsime dėrėtis dėl šio pranešimo plenarnėme posėdėje. Ačiū, ar yra daugiau komentarų? Ar pranešėjas norėtų ką pakomentuoti? Trumpai. Džiaugiuosi tuo, kad tas klausimas toliau dar bus aptariamas, bet tuo pat metu aš nusivyliau Tikėjausi, kad šis pranešimas turės žymiai daugiau įtakos negu tik tai, kas aptarta šalia. Mes turim galvoti apie Europos projektą. Visiems gi aktualu. Okay, of course we will... Aišku, Pagalvosim, ką procedūriškai toliau galima daryti. Aišku, negerai yra tai, kad pranešimas netvirt, nepatvirtintas. Mes jūs informuosime apie tai. Pranešime, kokie pranešimai, kokie sprendimai bus priimti procedūrinė prasme. Dabar pereiname. Pirmininkė. Tik trumpas komentaras kad e, paaiškinčiau balsavimą dėl šio pranešimo. Dar jūri komitete galima bus pakeisti nuomonę. Taigi visi kolegos, kurie ekon komitete uh, liko nepatenkinti, gali kreiptis į jūri komitetą, nes tai yra pagrindinis komitetas ir mes tikimės, kad bus patvirtinti kai kurie, kai kurie punktai. Pranešėjas ir šešėliai pranešėjai, tikėkime, paskui atsižvelgs į jūri komiteto patvirtintą semą poziciją. About... Ačiū. Dabar aš kalbu apie naują tekstą, dėl kurio turėsime balsuoti. Pervanžberis. Aš e, suprantu, ką tarp eilučių norėjo pasakyti Andrėja Švab. EPP paskutinę akimirką e, pateikė balsavimą, raktinį balsavimą dėl kompromiso kad mikro įmonės negalėtų pasinaudoti F kompromiso sąlygomis. Matydami, kaip susiklostė balsavimas, aš manau, mes teisės reikalų komitetui turėtumėm e, duoti užuominą, kad tie, kurie balsavo prieš EPP frakcijos komiteto nariai, e, galėtų būti atsverti jūri komitete. Komiteto nariams noriu pasakyti, kad ši tema absoliučiai visiems yra aktuali. Mes e, turime e, kasdien e, matyti kas dedas ir imkimės priemonių kovai su pinigų plovimu. Šioje srityje, jeigu mikro įmonėms nebus e, suteikiamos sąlygos, nebus taikomos tam tikros sąlygos dėl įmonių jungimosi ar skilimo. Taigi, turėtumėm pasirūpinti, kad mikro įmonės nebūtų apsaugotos. Čiagi kalbama apie tam tikras e, atskilusias įmonės ir kad turėtumėm galvoti apie atskiras sąlygas joms. Todėl aš raginu visus elgtis atsakingai ir e, pagalvoti dar kartą apie Andrėją Švab pakeitimą žodžiu. Thank you. Ačiū. Taigi. Periname prie balsavimo. A kompromisas. Kas už, kas prieš. Tikriname. Tikriname A kompromisas. Balsavimas baigtas. Uh, š... Kitas pake, kompromisinis pakeitimas, 196 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. E kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. C kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. CA kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė. <sighs> Tikriname CA kompromisą. Baigiame. Priimta 21 prieš 20. Antras 206 e, pakeitimas. Kas už, kas prieš. Tikriname 206. Balsuojame. 206. Baigiame balsuoti. Priimta. D kompromisas už prieš susilaikę priimta. E kompromisas su pakeitimu žodžiu, kurį teikia Andrijas Švab. Teikime balsavimui, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Norite patikrinti? Tikriname. Baigime. Atmesta. Kompromisas E. Be pakeitimo žodžių. Kas už? Kas už? Kas prieš? E kompromisas. Ir reikia patikrinti elektroniškai, kaip balsuojate dėl E kompromiso. Baigiame. Tvirtiname. F kompromisas su pakeitimu žodžiu, kurį teigia Andrės Švab. Kas už, kas prieš. Vėl atmesta atrodo, bet patikrinkim. Baigiame. Patvirtinta. 24 už 19 prieš. G kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 276, kas už, kas prieš susilaikė. 276, tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. 20 už, 19 prieš. 277 kas už, kas prieš. 277. Baigiame balsuoti. Priimta. 21 prieš 20. 271, 8 kas už, kas prieš susilaikė. Primta 279 už prieš 279. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 21 prieš 20. 280. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 281 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 282 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 283 už prieš susilaikę atmesta. 284 už prieš susilaikę atmesta. 285 už prieš susilaikę priimta. 286 už prieš tikriname 286. Baigiame balsuoti. 19, prieš 23, 19 už 23 prieš atmesta. H kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 289 už, prieš susilaikė. Tikriname. 289. Baigiame. Atmesta. 20 prieš 22. 290 už, prieš susilaikė atmesta, 291 už, prieš. Tikriname, tikriname dėl 291. Baigiame. Atmesta 292 už, prieš. Tikriname 292. Baigiame. Lygiosios 20 prieš 20. 293. E, Tikriname 293. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. 20 e, prieš 22. 294 e, už. Tikriname. Tikriname elektroniškai iš karto. Dauguma kaip ir akivaizdi, bet vis tik patikrinkime. Baigiame balsuoti. Lygiosios 20 prieš 20. Atmesta. Lingvistinis pakeitimas, e, bet reikia balsuoti 295. Kas už, kas prieš. Tikriname 295. Balsuokime. Vote is closed. is adopted. Baigiame balsuoti priimta. 296. Kas už? Balsuojame dėl 296. Balsavimas baigtas. Vėlgi lygiai 20 prieš 20 atmesta. 297 už, prieš 297. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 21 prieš 20. I kompromisas už prieš susilaikė priimta. J kompromisas už prieš susilaikė atmesta. Priimta, atsiprašau, K kompromisas už prieš susilaikė. Priimta L kompromisas už prieš susilaikė. Priimta 72 už prieš tikriname. Balsuojame dėl 72. Baigiame balsuoti. Atmesta. 21 prieš 19. Už. 3, e, 28. E, Tikriname elektroniškai. Baigiame balsuoti lygiosios 20 prieš 20, 329 už, prieš, tikriname 329. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 330 už, prieš, susilaikė atmesta. 331 už, prieš prieš susilaikė atmesta, 332 už prieš susilaikė atmesta. M kompromisnis už prieš susilaikė priimta N su pakeitimu žodžiu, kurį teigia Andrija Švab. Už prieš susilaikė priimta. O kompromisas už prieš susilaikė priimta. P kompromisas už prieš susilaikė priimta. Q kompromisas už prieš susilaikė priimta. 347 už, prieš susilaikė priimta. 348 už, prieš susilaikė. Ne. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Atmesta. R. Kompromisas už, prieš susilaikė. Priimta. S. Kompromisas. Su pakeitimu žodžių, kur reikia Andrės Švab. Už prieš susilaikę atmesta. Balsavome dėl kompromiso S be pakeitimo žodžių. Kompromisas S. E, priimta. 365 pakeitimas. Už prieš susilaikę. Man atrodo priimta, bet patikrinkime. Baigiame balsuoti priimta. Tai kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 374 už, prieš atkrenta. 375 už, prieš susilaikė atmesta. 375 už, prieš susilaikė atmesta. 376 už, prieš susilaikė atmesta. 377 už, prieš susilaikė atmesta. 378 už, prieš susilaikė atmesta. 379 už, prieš susilaikė atmesta. 380 už, prieš tikriname. Balsavimas baigtas. 22 už, 20 prieš. 90 kas už? 90. Kas už? Tikriname. Vote is closed. Baigiame balsuoti. 20 už, 22 prieš atmesta. 381 už, prieš susilaikė atmesta. 382 už, prieš susilaikė tikriname. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Priimta. 22 prieš 18. E, U kompromisas už prieš susilaikę priimta. V kompromisas už prieš susilaikę priimta. 389 už prieš susilaikę atmesta. 390 už prieš sustikriname. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20 prieš 22. 391 už. Tikriname, tikriname 391. Balsavimas vyksta. Baigiame balsuoti. Lygiosios 20 už 20 prieš atmestą. Kormoramisas W, dvigubą V, kas už, kas prieš priimta. 396 e, už prieš susilaikė atmesta. X kompromisas už prieš susilaikė priimta. Y kompromisas už prieš susilaikė priimta. YA kompromisas už prieš susilaikė tikriname. Į ilgoji A. Baigiame balsuoti. Atmesta. 21 prieš 20. Alternatyvusis YA kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikriname. Alternatyvusis kompromisas YA. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. 22 prieš 19 22 už 19 prieš. Kompresas Z už prieš susilaikė priimta. 412 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 4 13. Ties už, kas prieš susilaikė atmesta. AA kompromisas su pakeitimu žodžiu, kurį teikia Andrės Švab. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. paskui viskas atkrenta. Kompromisas AA be pakeitimo žodžių. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. AB kompromisas su pakeitimu žodžiu. Kas už, kas prieš tikriname. Still one colleague to vote. Okay. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. AC kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 500, 451, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 452, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 453 už prieš susilaikė priimta. Atmesta. 454 už, prieš susilaikė. Atmesta. 455 už, prieš susilaikė. Atmesta. 456 už, prieš susilaikė. Atmesta. 457 už, prieš susilaikė. Atmesta. 458 už, prieš susilaikė. Atmesta. 459 už, prieš susilaikė. Atmesta. 460 už, prieš susilaikė atmesta, 461 už prieš susilaikę, atmesta, AD kompromisas už prieš susilaikę, priimta, 464 už prieš susilaikę, atmesta, 465 už prieš susilaikę, priimta, AE kompromisas už prieš susilaikę, priimta, AF už prieš susilaikę, priimta, AG už prieš susilaikę, priimta. 485 už prieš tikriname 485. Baigiame balsuoti. Priimta 20 prieš 19. 486 už prieš susilaikė atmesta. AH kompromisas už prieš susilaikė priimta. AHA kompromisas, kas už prieš susilaikė su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš susilaikė priimta. AI kompromisas už prieš susilaikė priimta. AJ kompromisas už prieš susilaikė priimta. 98 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname 98. Baigiame. Patvirtinta. 99 už. Tikriname. 99. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 20 už 19 prieš. Šimtasis už prieš. Tikriname. Šimtasis kompromisas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 101. Tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 102. Kas už? Kas prieš susil... susilaikę tikriname kai balsavome. Balsavimas baigtas, pritarta. 219 AK kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 105 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname, kai balsavome dėl 105, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Lygiai atmestas AL kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 110 pakeitimas, kas už. Tikriname, kaip balsavome dėl 110. Prašau balsuoti. Vote is closed. Saimas baigtas. Pritarta 20. AM, AN kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 113 pakeitimas ir tikriname, kaip balsavome dėl 113. Balsavimas baigtas. Balsai pasiskirstė lygiai atmestas. 114 už prieš susilaikė atmestas. Septintasis pakeitimas. Tikriname, kaip balsavome dėl septintojo. Balsavimas baigtas lygiai atmestas 115 už. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. AN kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. AO kompromisas už, prieš tikriname, kaip balsavom dėl AO kompromiso. Balsavimas baigtas. Atmestas. 129 pakeitimas tikriname. Balsavimas baigtas. Atmestas. 121 už. Prieš susilaikė pritarta. 122 už. Prieš. Tikriname, kaip balsavimą dėl 122. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Šimtas dvidešimt trečias pakeitimas už. Tikriname, kaip balsavimą dėl 123. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Lygiai 19 už 19 prieš atmestą. 124 už prieš susilaikė pritarta, 125 už. Tikriname, kai balsavome dėl 125, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 126 už Tikriname, kaip balsavome dėl 126. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 22 už 17 prieš 127 už. Tikriname. Dėl 127 prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 128 pakeitimas už prieš tikriname, kaip balsavome dėl 128. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 129 už. Ir š... tikriname, kaip balsavome dėl 129. Balsavimas baigtas. Atmestas. 130 už, prieš, susilaikė, atmestas. 131 už. Tikriname, kaip balsavimą 231. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 132 už. Tikriname, kaip balsavome. Prašau balsuoti. Svenai parašėte ištisą romaną šitų konstatuojamosios dalies punktų. Balsavimas baigtas. Pritarta. AP kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. AQ kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 128 pakeitimas jis atkrenta. AR kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 142 pakeitimas už. Tikriname, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 143 už, prieš. Tikriname, kai balsavome. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 144 už. Tikriname, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 145 už. Tikriname, kaip balsavimas dėl 145, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Lygiai. Šim, atmestas. 146 už. Prieš susilaikę pritarta. 147 už. Prieš susilaikę pritarta. 148 už. Tikriname, kaip balsavome dėl 148. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, atmestas. 149 už, prieš susilaikė atmestas. 150 už, prašau, m, mm, tikriname, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, pritarta.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 155 už prieš susilaikė. Tikriname, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. AS kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 159 už prieš susilaikė atmestas. 160 už prieš susilaikė atmestas. 161 už. Tikriname, kaip balsavimą dėl 161. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, pasis, balsai pasiskirstė lygiai, atmestas 162. Tikriname dėl 162. Balsavimas baigtas, Atmestas 163 už prieš susilaikė atmestas, 164 už prieš susilaikė atmestas, 165 už. Tikriname, kaip balsavome dėl 165, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 166 už, prieš, tikriname dėl 166, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsai pasiskirsto lygiai atmestas. 167 už, prieš, tikriname dėl 167, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsai pasiskirsto lygiai, vienu žaliuoju mažiau, prarasta dauguma. AT kompromisas. Už prieš susilaikė pritarta. 171 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 172 už prieš susilaikė atmestas. 173 už. Tikriname 173, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 174 už prieš susilaikė atmestas. 175 už prieš susilaikė atmestas. 176 už prieš susilaikė atmestas. 177 už prieš susilaikė atmestas. 178. Tikriname, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 179 už, prieš susilaikė atmestas. AU kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 183 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 84. Prašau balsuoti, tikriname. Balsavimas baigtas. Atmestas 185 už, prieš susilaikė atmestas 186 už, prieš susilaikė atmestas 187. Tikriname, prašau balsuoti. Viskas iš anksto nuspėjama darosi. Balsavimas baigtas atmestas, nes balsų pasiskirstė po lygiai. 189, 85 už prieš susilaikė atmestas. Atmestas. 189 už prieš susilaikė atmestas. 190 už prieš susilaikė pritarta. 191 už prieš susilaikė atmestas. 192 už prieš susilaikė atmestas. AV kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojama dėl viso komisijos pasiūlymo. Trumpa pertrauka, atsiprašau, sako pirmininkas. Oleks, take seat. Kolegos, susiskite į savo vietas. Tuoj balsuosime. Puiku, jei visi pasirengę, balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais, vardiniu balsavimu, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 36 už, vienas prieš du susilaikė, nuomonė patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Svenai, prašau. Ačiū, pirmininkė. E, darbas komitete labai vėluoja darbo tvarkės gale yra pranešimas dėl konkurencijos politikos. Žalieji e, rengė šį pranešimą. Norėčiau pasiūlyti perkelti šio klausimo svarstymą į kitą posėdį, nes taip darbas vyktų slandžiau. Pirmininkė, ar galite tai apsvarstyti, tai ir siūlymas vertėjams bei šešėliniams pranešėjams. So now we go on with the agenda, we try... Dirbame pagal darbo tvarkę, stengsime dirbti sparčiai, nes yra ir komisijos atstovai, neturime tiek daug kitų galimybių. Labai griežtai ribosiu pasisakymo laiką. Iš karto tai pasakau. Ir dabar Devintasis punktas - mažo anglės dioksido kiekio kriterijai ir teigiamo anglės dioksido poveikio kriterijai. Pranešėja Nina Gil, prašau Nina, žodis jums. Ačiū pirmininkė kolegos. Žinau, kad balsavimas labai užtruko, e, bet ši tema yra tikrai svarbi, todėl gal galima būtų daugiau tylos salėje. ES e iškilo nemenki investiciniai iššūkiai e, ir būtinybė įgyvendinti iki 2030-ųjų klimato kaitos įsipareigojimus mums reikia 180 milijardų eurų papildomų investicijų kasmet į energetikos sektorių, tačiau to nepasieksime vien viešuosiomis investicijoms. Reikia, kad ir privatus sektorius labai ženkliai prisidėtų. Todėl aš sveikinu komisijos pasiūlymą dėl šių mažai anglimi taršių kriterijų, tai finans, stabilios finansinės sistemos pamatas. Taip pat pažymiu e, pastangas, kurių ėmėsi e, indek, indeksų rengėjai, kurie bando atsižvelgti į tvarumą ir su klimato kaita susijusius poreikius. Kriterijų nustatymo sektorius suvaidins svarbu vaidmenį ir sutinku su komisijos teiginiais, kad finansiniai kriterijai yra labai svarbus pasaulio kapitalų rinkose ir daugybė investuotojų remiasi tais finansiniais kriterijais, iš, įvertindami finansinių produktų e, elgesį bei portfolio, portfelio paskirstimą. Nežiūrinti tai, finansinis sektorius atsilieka nuo kitų ekonomikos sektorių, nes tik 0,3 procentai visų finansinių kriterijų yra susijęs su ASV šiandien. Todėl aš pritariu susirūpinimui, kurį išsakė aukšto lygio ekspertų grupė dėl finansinių kriterijų kaip trumpalaikiškumo pagrindinio veiksnio. Tai neatspindi ilgalaikio tvarumo tikslo. Veikiau e, siekiama išlaikyti status quo ir kapitalas skiriamas tam turtui, kuris nebūtinai susijęs su ilgalaikis e, tvarumo tikslais. Tai viena iš problemų, e, kurią bandome spręsti šiame pranešime. Todėl, manau, svarbu kad e, įstatymų kuriejas suvaidintų savo vaidmenį, patvirtintų plataus užmojo tikslus e, laikantis parlamento pranešimo dėl tvarių finansų. Be to, užmojų mastas turi būti realistiškas ir lankstus, bei apimti e, technologinių inovacijų pažangą. Tuo pat metu svarbu, kad finansų pramoniai būtų užtikrintas aiškumas ir teisinis e, e, aiškumas dėl to, kokią kryptimį einame. Politikos tikslas man yra aiškus, turime pasiekti klimato kaitos tikslų, dėl kurių sutarėme ir jie turi apimti ir užmojus įtvirtintus kitose ES teisės aktuose, e, ypač mm, tai, kas aktualu ekonomikoje, apivartinių taršos leidimų sistema, automobilių tarša pastatų energinis našumas. Svarbu, kad investuotojų nesuklaidintų gaminiai, kurie žymimi e, ekologiško gaminio žyma, žyma kurie nebūtinai iš, to, iš tikrųjų tokie yra. Todėl komisijos pasiūlymą papildyčiau mintimi, kad turime integruoti tvarumo elementą į visą kriterijų, žymėjimo kriterijų sistemą. Būtent todėl kalbu apie 2022 kaip terminą, iki kurio kriterijų rengėjai turi paskelbti kriterijus e, rinkinius suderintus su Paryžiaus klimato susitarimu ir įtrauktus į kitus ES teisės aktus. Manau, kad turime standartizuoti metodologiją. Taip pat manau, kad komisija per deleguotosios teisės aktus turėtų parengti ir paskelbti ne vėliau kaip praėjus kaip dviems metams po šio reglamento įsigaliojimo uh, visus šiuos aspektus. Investuotojams svarbu e, tiksli ir palyginama informacija. Būtent todėl noriu, kad kriterijų rengėjai tiksliai ir standartizuota kalba paskelbtų apie taikomus kriterijus, kaip juos taiko ir naudoja ir kaip jo, jie suderinti su klimato su Paryžiaus susitarimo tikslais. Žinau, kad kai kam atrodo, kad tai labai griežtai ribojančios taisyklės, nes kai kas teiks, kad nėra pakankamai tinkamo turto, kurio pagalba būtų galima įgyvendinti visus kriterijus e, privačiam sektoriui. Tuoj baigsiu. Aš nesutinku. Aš manau, kad yra pereinamasis laikotarpis numatytas ir manau, kad daugybė sektorių labai sparčiai e, persitvarko ir tikėtina, kad ateityje jie tą galės tai padaryti, galbūt jūs kalbėjo prie to grįžti. Dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Euh, euh, Dėkuoju. E, norėčiau padėkoti pranešėjui už e, pasiūlymą, už pasiūlymus. Uh, E, kai kurie iš jų jau buvo paminėti. Pavyzdžiui, žalesnė ekonomika vienas iš tokių aspektų. Taip pat reikėtų mobilizuoti ir finansų sektorių. Žalieji rodikliai buvo daug keičiami pastaraisiais metais, neturint realios sistemos, bet tam, kad tie rodikliai būtų E, teisingai atspindėtų ekonominę realybę. Ir tam, kad juos reikėt, galėtume suprasti, mums reikėtų sukurti sistemą. Tai ir siūlo Europos komisija. Šis požiūris, šio požiūriu remiantis yra e, siūlomi dviejai rodikliai e, - anglės dioksido ir teigiamo anglės dioksido kriterijai. E, atsižvelgiant taip pat ir į investuotojus. Dėl apibriešties, ko gero, reikėtų daugiau aiškumo tam, kad būtų išvengta greenwashing. Dėl pranešėjo pasiūlymo, dėl pranešėjos pasiūlymo, e, ji siūlo iki 2022 metų visus uh, E, teigiamo anglės dioksido rodiklius pritaikyti, iš tiesų man kyla abejonių, nes tai atrodo per daug radikalus ir sunkiai gyvendinamas pasiūlymas. Tikrai daug įmonių į, į, yra susijusios savo veiklą su Paryžiaus susitarimu ir jų skaičius tik didės, bet vis dėlto E, jų, kančių, jų skaičius nepakankamas šiuo metu. Dėl to būtų sunku laikytis šių rodiklių, šių kriterijų. Taip pat manau, kad būtų kontraproduktyvu orientuotis tik į pačias žaliausias įmonės, ekologiškiausias įmonės, nes taip gali būti apribotos investicijų galimybės Manau, kad reikėtų panaudoti visą, teigiamai vertinti visas pastangas, įmonių pastangas. Dėl metodo, manau, kad tikrai svarbu reikalauti daugiau skaidrumo, bet taip pat ir reikėtų taisyklių, kuriomis būtų galima vadovautis taikant šį metodą. Šios taisyklės turėtų būti pakankamai lankščios tam, kad būtų galima palikti laisvės mm, inovacijoms. Baigdama norėčiau pasakyti, kad e, būtina ambicingai ir pragmatiškai žiūrėti į šį klausimą, reikia e, siekti pereimo prie tvaresnės ekonomikos, reikia dar daug kelio nueiti, taigi reikia žiūrėti pragmatiškai ir realistiškai. Dėkoju EKR vardu Sandons. Dėkoju. Mm, Deja, kolegė negalėjo dalyvauti, tai aš paskaitysiu tai, ką ji norėjo pasakyti. Mes teigiamai vertiname daugelį pranešimų, element, pranešimų elementų, pavyzdžiui, įvairius, e, teigiamai vertiname į, įvairius e, socialinius elementus, taip pat e, kyla bejonių dėl tam tikrų pakeitimų, pasiūlytų pakeitimų, nes dėl jų gali būti paveiktas e, pagrindinis e, tikslas susijęs su kriterijais. Mes norėtume, kad pranešėja paaiškintų 13 pakeitimą, todėl kad e, kolegiai Kei gali būti gali kilti abejonių dėl visų rodiklių taikomų teigiamam CO2, turint omeny laiko terminus e, skirtus perimui prie žaliosios ekonomikos. Taip pat abejonių kyla dėl 18 pakeitimo, jo manimo taip e, kriterijų se, skirimo sektoriuje e, gali kilti problemų dėl mokesčių. E, Kei mano, kad reikėtų padiskutuoti apie šį klausimą išsameu. Taip pat, jei kyla bejonių dėl, sufor, dėl formuluotės, kai yra kalbama apie tai, kad reikėtų remtis esamomis sąnaudomis. Taip pat, kaip jau minėjo ir kolega iš EPP, EKR norėtų pasitelkti lankstesnį požiūrį į, į kriterijų kūrimą. Mm. Reikėtų susijęti taip pat juos su Paryžiaus susitarimu. Tai yra svarbus susitarimas. Komisija taip pat susirūpinusi ir gali atsirasti per griežta sistema. Jeigu bus per griežtai skaičiuojamos CO2 į, į, į, išmetami, išmetami kiekiai, CO2 išmetami kiekiai, gali kilti problemų dėl to, kad būtų panaudotas tas pats metodas visiems. Kei teikiamai vertina požiūrį 9 ir 14, 14 pakeitimuose mano, kad e, informacijos atskleidimo atvejai turėtų būti paremti teisės aktais. Ji yra pasirengusi bendradarbiauti su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais. Dėkuoju. Alde, frakcijos vardu Lyv Virnik. Dėkuoju už šį pranešimo projektą. Džiaugiuosi, kad jūs pritarėte mūsų idėjoms, kad reikėtų pereiti prie tvariųjų finansų. Vis dėlto man kyla bejonių. Kriterijų pasaulis yra tikrai sudėtingas. Daugelis finansų paslaugų be kriterijų kainuotų daugiau. Uh, galbūt negalėtų net egzistuoti. Dėl to mes turėtume labai atsargiai te leisti teisės aktus, kurie reguliuoja šią sritį. Kriterijų reglamente jau buvo numatyti, numatytos taisyklės ir komisija e, siūlo dabar paremti įmonės, kurios išmeta mažai anglės dvideginio arba jų anglės dvideginis yra teigiamas. Vis dėlto dar reikia daugiau aiškumo, pavyzdžiui, tai pasakytina apie neprivalomą teisės akto pobūdį. Be to reikėtų palikti vietos ir kitiems metodams. Mes nenorėtume sustabdyti inovacijos, tai būtų kontraproduktyvu. Uh, Mėly kolegos, ateityje ateinačiomis savaitėmis sieksime pusiausvyros, bandysime sutarti su jumis dėl skaidrumo ir lankstumo, kuriuo, kuriuo reikia inovacijai. Dėkoju. Ačiū. Molis Kotkato žalių, žalių frakcijos vardu. Dėkoju. Šis pasiūlymas buvo parengtas komisijos ir mes kalbėsime apie informacijos skleidimo atvejų teisės aktą gan greitai. E, aš manau, kad e, tvarumo ir klimato nišos taip pat yra labai svarbios. Manome, kad šis žingsnis yra tikrai teigiamas link e, tvarumo rodiklių. Ne, nesidžiaugiu šio pasiūlymu tiek kaip kitu, kurį aptarinėsime. Tikiuosi, kad parlamentas pas, sustiprins šį pasiūlymą, e, turint omenyje klimato, dėrybas dėl klimato kaitos. Aš lauksiu šešėlinių pranešėjų susitikimo tam, kad pažiūrėtume, kaip galėtume sustiprinti. Reikėtų siekti patobulinimo tame e, teigiamų anglės dioksido kriterijaus srityje. Aš manau, kad reikėtų galbūt pavadinti reemisijų kriterijumi, nes šis pavadinimas, manau, netinka. Taip pasirastų tam tikrą nišą, kurioje būtų galima įmonėms laikytis 1,5 laipsnių, bu, kurie buvo numa, numatyti sustarime. Taip pat džiaugiuosi, kad Kei Swinburne yra EKR šešėlinėje pranešėja. Jie stengsis suderinti su kitu kriterijų reglamentu. Nereikėtų numatyti per, stiprios, per stipraus vaidmens komisijai. Vis dėlto reikėtų tam tikrų licenzijų, e, taip kad būtų galima palikti veiksmų laisvės. Taigi reikėtų apriboti komisijos vaidmenį, ji turėtų patvirtinti metodą, o ne jos, jo primesti. Bet ko gero komisija tai ir turėjo menyje pačioje pradžioje dėl deleguotojų aktų apribojimo. Manau, kad tikrai reikėtų tai numatyti ir suderinti šį teisės aktą su apskritai e, kriterijų reglamentu. Dėkoju, GUE nematau, taip pat ir ENF nematau, taigi e, Sipa Pietikainen pagal procedūrą prašau žodžio. Ačiū, aš norėčiau minutę laiko paprašyti, nes e, norėčiau pasisakyti aptariamą temą. Prisimenate, kad buvo parengas e, pranešimas savo iniciatyva ir jį labai plačiai e, paremėme. Ir buvo kalbama apie minimalios ribos išplėtimą. Ir paralelinis ekonominis, paralelinė ekonominė buhalterinė apskaita turėtų tuos pačius pagrindinius kriterijus uh, E, apie išteklių tvarų naudojimą, kai, kokius turi visos kitos <clears throat> įmonės. Ta pati galim pasakyti apie vandens naudojimą, e, ekologišką kūrą ir panašiai. E, esmė yra ta, kad mes turėtumėm nesutelkti dėmesio tik tai į vieną atvejį, pavyzdžiui, biologinį kūrą ar palmių liejų klimato požiūrių galbūt palmių aliejus ir nėra blogas, bet biologinės įvairovės požiūrių jis yra kenksmingas. Todėl nereikėtų galvoti tik apie klimato aspektus, todėl man komisijos požiūrį šiuo atveju nepatinka. Aš suprantu, kad pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų pozicija yra daugmaž panaši per diskusijas, tai išaiškėjo. Aš tikiuosi, kad tam, kad visi tie reglamentai išliktų suderinti, mes turėtumėm uh, E, numatyti tam tikrus aiškus kriterijus apskaitai. Turėtume visus pagrindinius rodiklius visuomet įtraukti, kad ne tik klimato požiūrių būtų tikrinamas tvarumas. E, vėlgi, pagalvokim, kaip yra skaičiuojamas balansas. Irgi turėtų būti numatyta tam tikra lankstumo galimybė. Bet esmė ta, kad e, galbūt reikėtų daugiau akcentuoti E, visus aspektus. Galbūt klimatą išskirsime, biologinė įvairovė, pavyzdžiui, nėra niekiek e, menkesnė ir visi kriterijai turi atspindėti. Taigi bendrai, aš noriu pasakyti štai ką. Nereikia atskiro kriterijaus dėl e, CO2 skaičiaus. Daug kas kalba apie tai, kad anglės pėtsakas turėtų būti atspindėtas kaip e, bendrai darantis įtaką aplinkos būklei. Karolin Matlingal. Ačiū pirmininkė ir ačiū. Natingal, atsiprašau. Aš turiu tik trumpą komentarą. E, šis reglamentas, man atrodo, labai įdomus Nuo 2020 metų šie kriterijai bus reguliuojami ES. Man atrodo, kad tai yra puikus žingsnis į priekį, kalbant apie ekonominį ir finansinį stabilumą. Aš labai džiaugiuosi Europos komisijos siekiu dar geriau pagerinti e, susitarimą, kad nebūtų apsiribota tik tai anglies pėtsako aspektu. Aš kartu su kolegomis kalbėjausi, kad turėtumėm išlaikyti reglamento e, pobūdį, jis e, turi būti orientuotas į skaidrumą ir rinką. Tačiau aš dar manau, kad reikėtų pateikti keletą pakeitimų, kurie jau buvo pateikti ETA peržiūros kontekste. Taigi, pagrindinis klausimas yra tokie dalykai kaip pagrindiniai kriterijai turėtų būti išlaikyti daugumai, terminas yra nustatytas 2020 metai, bet jis nebus tenkinamas. Todėl aš matau, kad komisija šioje salėje uh, E, yra atstovaujama ir galbūt jos atstovai galėtų šiek tiek plačiau apie tai pakalbėti. Vadinasi, ilgas dviejų metų pereinamasis laikotarpis e, yra geras, tinkamas, tai bus galima e, suteikti daugiau galimybių prisitaikyti prie rinkos poreikių. Taip, komisijos atstovus turime, prašau. Labai ačiū. Ačiū, kad suteikėt mums žodį. Dėl paskutinio klausimo. Mes žinome, kad egzistuoja e, perinamasis laikotarpis svarbiausiams e, kriterijams. Tai turėtų būti ištesta bent dviejiems metams. Vadinasi, e, vienas ar du iš jų galės būti panaudoti be autorizavimo. ECB ir Europos komisija įsteigė darbo grupę, žiūrėdama, kokia alternatyva nitratams galėtų būti rasta. E, E, sveikiname parlamento iniciatyvą pratesti perinamai laikotarpį, kad alternatyvus skaičiai neįsikištų, neatsirastų, e, kad rinkoje jų neatsirastų ir kad e, CCP prie to neprisiderintų, mes puikiai tą suprantame. Dar vienas komentaras dėl terminų painiavos dviejų rušių E, kriterijai yra pozityvus anglies pėtsakas arba jokio pėtsako. Mes kalbame, kad tai turėtų būti švaresnė sistema, bet e, e, pozityviausias rezultatas būtų, jeigu pasiektume ekologiškiausią sprendimą. Kalbame, kad pozityvi anglės pėtsako įtaka būtų pajausta tada, jeigu dinktų sistemoje anglės pėtsakas iš, iš esmės. Ir e, sakykime, kad vienas iš pasiūlymų yra žalės, o kitas dar yra pats žaliausias. Tai būtų e, žaliųjų technologinis kriterijus. Ačiū, toliau pranešėja. Ačiū kolegos, ačiū pirmininkė, dėkuoju visiems už komentarus. Žinau, kad reikės labai atidžiai bendradarbiauti šešėlinių pranešėjų e, posėdėje kitą savaitę. Mes turėsime spręsti visus išliekančius klausimus. Taupydama laiką, ponė pirmininkė, aš nenorėčiau visų komentarų vertinti. Kaip jau sakiau, šešėlinių pranešėjų posėdis kitą savaitę antradienį. Tačiau norėčiau apibendrinti diskusiją ir pasakyti, kad šis parlamentas ir šis komitetas uh, tradiciškai daugelį sektorių reformavo ir mes anksčiau nesame pasirinkę realaus požiūrio palikti rinką ramybėje arba palikti visą rinkos galioj rinkos jėgoms. Aš manau, kad pagaliau mes turime rasti būdą, kaip visuomet, e, kaip pozityviai eiti į priekį. Aš žinau, kad anksčiau pramonė visus iššūkius atlaikė, todėl aš e, galiu pasakyti, kad viską, ką jūs šiandien įvardinote kaip problemas, bandysime išspręsti šešėlinių posėdžių posėdėje kitą savaitę. Pakeitimų teikimo terminas spalio 24, svarstymas 19-20 lapkričio, balsavimas gruodžio 3. Kitas klausimas, to paties paketo dalis. Paul ten e, pranešimas, jam suteiksiu keturias minutės, kalbėsime apie informaciją susijusiu tvariomis investicijomis riziką tvarumui atskleidimo. Ačiū pirmininkė, kad skirite man nors kelias minutės. Šiandien mes kalbam apie iniciatyvinį pranešimą, kuris buvo patvirtintas parlamente šių metų gegužės mėnesį. Ir šiame pranešime Molly Scott, mūsų pranešėja, siekė uh, subalansuotų tvarių e, finansų. Ir dabar mes kalbame apie finansinės institucijas, kurios skiria labai daug dėmesio uh, šiai temai ir jų pastangas. Jau iniciatyvinėme pranešime buvo kalbama, kad reikia išplėsti apimti, neapsirimbojant tik tai kapitalo rinkomis, apimant ir bankus. Vadinasi, mes turime ne tik atskleisti informaciją, bet ir turime užtikrinti prievalį rūpintis klientais ir plačiaja visuomenė. Ir e, negalima galvoti tik apie pelną, reikia galvoti ir apie žmonės bei planetą. Dėl to ir buvo nustatytos papildomos nuostatos. Tokia būtų mano bendroji įžanga, akivaizdžiai pagrista uh, iniciatyviniu pranešimu ir sustarimu, kuris jau buvo pasiektas parlamente. E, šešėlinius posėdžius jau pradėjome organizuoti, jie labai įdomus ir konstruktyvus ir aš norėčiau e, kad šis iniciatyvus pranešimas būtų išplėstas. Dėl paties pranešimo 245 pakeitimai, 85 pakeitimas kurį pateikė Makati ir Sirpa Petikainen. Man jis atrodo labai geras, yra kalbama apie visas finansinės priemonės ir tokiu būdu parlamento uh, apimama sritis bus žymiai platesnė. Išimčių jokių nenumatoma, kalbama apie vienodų sąlygų sukūrimą ir mes turime e, siekti, įsipareigoti siekti vienodų veikimo sąlygų. Taigi šie pakeitimai yra labai svarbus. Taip pat labai svarbu įtraukti bankus. Daugelis parlamentarų pateikė pakeitimų, pagal kuriuos bankai bent jau iš dalies turėtų būti įtraukti. Kamal 55, Makati pateikė 54, e, kiti kalba apie mažų, nesudėtingų institucijų išbraukimą iš taikymo apimties. 52 Makasi pakeitimas yra labai naudingas, jis leis užtikrinti nuoseklumą su ECRD. Visą tai labai svarbu atsižvelgti. Žinoma, turime teisinį tekstą, kuriame kalbama apie riziką tvarumui ir tvarumo įtaką. Finansų sektorius, aišku, reikalauja iš karto teisinio iškumo, apibrėžimų. Reikia, kad rizika ir poveikis būtų apibriežti. Viskas labai paprasta. Man atrodo, kad didelė dalimi dėl to sutarėme ir žalieji 111, GUE 112 ir EPP 250 pakeitimus pateikia panašius reikalavimus kelia. Uh, due diligence taip pat įeina į šį pasiūlymą ir aš labai norėčiau, kad būtų paremti 228 ir 230 pakeitimai. Ten yra kalbama apie tuos due diligence reikalavimus, deramos veiklos reikalavimus. Galiausiai atlyginimas. Principas yra labai paprastas. Ir e, jeigu kažką žadate, tai reikia ir mokėti. Uh, Aš patikiu pakeitimu tuo požiūriu. Pa, atsižvelgiau 2014 m. Olandijos įstatymą finanso priemonės moka nefinansiniams tikslams 50 procentų kintamų e, išlaidų. Ir aišku, visuomet iškils e, delikačių teisės aktų veiksmų aspektas. IOP buvo aptartas tuo požiūriu. Manau, kad apie tai mes dar su šešėliniais pranešėjais pasitarsime. Ypač kai kalbam apie IOP, turime suprasti, kad kalbame apie pirminius, o ne antrinius teisės aktus. Ačiū, man atrodo, kad tie posėdžiai buvo labai konstruktyvūs, kurie vyko jau buvo labai konstruktyvūs ir tikiuosi, kad visą savaitę primsime sprendimą, nes nenorime vėluoti. Ačiū ir papetikanin. Pirmiausia, trumpas komentaras komiteto pirmininkui ir koordinatoriams, kadangi mes turime savo iniciatyvę rengiamą pranešimą. Ir dar turime tris pranešimus apie lyginamosius indeksus, atskleidimą ir šį pranešimą. Taigi turim nuspręsti, kokia bus bendroji bazė. Esmė, kad mes turime kalbėti apie produktą, kuris yra apibrieštas savo iniciatyvos pranešime ir nereikia kad pozicijos labai išsiskirtų, nes viskas yra tarpusavėje susijęta. Ir nebereikia kalbėti apie naujų dalykų sukūrimą, nes iš esmės tik techninių problemų iškyla. Kitas dalykas. Aš sutinku, kad mūsų darbas turėtų būti grįstanas savo iniciatyvą parengtų pranešimų ir visais mano minėtaisiais trim pranešimais, nes esame pasiekę labai platų konsensusą. Uh, Viena rimčiausių problemų, kur yra atsispindi ir čia, yra ta, kad reikia turėti labai aiškius e, rodiklius, indeksus. Nerudus, neraudonus, o visiems vienodus, kaip yra įmonės elgiamasi, kaip yra investuojama. Tai turi būti atspindėta dokumento taikymo apimtyje. Bet iš principo aš manau, kad einame teisinga kryptimi. <coughs> Dėl to due diligence, aš manau, kad čia reikės šiek tiek padirbėti, reikės išsiaiškinti, kokiu procedūru yra laikomasi, bet e, akivaizdu, kad Europos įmonės neatskleidžia savo pažeidžiamumo. Ir jos turi prekybos, e, inovacijų paslapčių. Tai yra klausimai, kurie turi išlikti, sritis, kurios turi išlikti įmonės viduje. Ir bet tokie dalykai kaip poveikis aplinkai ir socialiniai reikalai negali būti uždari. Kitas dalykas - kredito institucijos. Nuseklumo dėliai turėtume e, pasirinkti bendrą poziciją, kaip turi būti atsiskaitoma vienais ar kitais klausimais. Bet e, kita vertus kalbame apie paskatas, apie tam tikras e, ribas. Tada turime prisiminti specialų bankininkystės reglamentą, kuriame tokie klausimai turėtų būti aptariami. Atlyginimas. Man atrodo, kad e, čia mes dar nesame pasirengę pasiekti poltango siekių ambicijų, mes greičiau turėtumėm galvoti apie tvarumą ir atlyginimų e, politiką suderinamą su tvarumu. Manau, kad e, nebus, nebus lengva mums į šį pranešimą, į savo kompromisus įtraukti tokių bandymų. Aš tik įspėt norėjau, kad nuomonės skirsis. Ir po to, aišku, pereiname prie priedų. Taip, dėl rodiklių Labai svarbu, kad aiškiai suvoktume, kur realiai rizika slypi, bet ar dabar jau reikia tiek daug detalių apie tai, kas turėtų būti matuojama ir panašiai. Aš nemanau, kad pasirinktas metodas yra tinkamiausias. Aš greičiau patarčiau e, dirbti bendru lygmeniu. Na ir <coughs> dar porą nedidelių aspektų susijusių su apibrėžimais ne visi investuotojai veikia vienodomis sąlygomis ir e, ne visi yra pasirengę atsiskaityti apie riziką, ypač kai kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės, pasakytume. Ačiū FR vardu. Ačiū toliau Aldė Lyv Virnik. Mielas Polai, mėly kolegos mes žinome vieni kitų pozicijas ir pras, nemažai nuveikėme dėrybose. Nors kartais atrodo, kad mūsų nuomonės labai išsiskiria, vis dėlto tikiu, kad mes siekiame to paties tikslo - tvaraus virsmo link tvarių finansų, kuris, e, kurie e, maitintų ekonomiką. Kalbant apie produktų apriepti, mane neramina jų nauda, e, palyginus su tuo, kiek tai kainuos. Be to, nežinau, ar komisijos pasiūlyta apreptis užtikrins, kad ne, ne, nepadarys taip, kad e, patraukulus produktai atsidurs nepalankioje konkurencinėje išviesoje. Dėl investicijų su jumis sutiku, tačiau pas, paskolos įmonės e, nesusijęs su nustatytų modelio santykiais ir todėl jiems negalioja šis teisės aktas. Noriu sutelkti dėmesį į pasiūlymo esmę. Tai yra kovoti su, su kai, kuriam, kuria ne, ne, nepriimtinais metodais. Galiausiai šio e, pasiūlymo tikslas e, išvengti teisinio neiškumo sukūrimo. Užbaigdama noriu pasakyti, kad e, turime stebėti, kiek toli nueisime įgyvendindami šį persitvarkymą, kad užtikrintume gerą ateitį mūsų vaikams ir anūkams. Ačiū, Moli, toliau. Žalesis. Ačiū, pirmininkė. Aš labai džiugiuosi tuo, kad mūsų pozicijos dėl tvarių finansų kinta, ypač dėl e, susijusios informacijos atskleidimo. Kai pradėjau domėtis šią temą, mane apstulbino tai, kiek mažai apie tai žino piliečiai, kuriuos atstovaujame, apie investicijas į pensijų fondus. Tai yra jų kaip e, klientų pamatinė teisė, jie turi teisę viską žinoti ir nusisukti nuo, nuo sektorių, kurie gali atnešti žalos. Šešėlinių pranešėjų susitikimuose darbas vyko labai našiai, informavome vieni kitus apie savo pozicijas ir tikrai labai sparčiai einame priekin, artėdame link trišalio dialogo susitikimų. Ir nors tas susitarimas nepasiektas, noriu pasveikinti Europolą, e, kuris siekia išplėtoti komisijos aprepti dėl dviejų dalykų. Neapsiriboti vien tik tai e, žaliosiomis ekologiškomis investicijomis, o e, reikalauti, kad įmonės tiktų informaciją apie visus produktus. Jeigu būtų apsiribota tik viena produktų grupė, tai nebūtų naudinga standartiniam kapitalui, netitiktų komisijos tvarių finansų darbo atvarkis. Pranešėjas taip pat siūlo išplėsti apriepti dėl finansinių produktų apriepties, įtraukti bankus, apie kuriuos kalbama šiame reglamente ir mes žalėjai tam pritarėme. Tačiau manome, kad reikia daugiau aiškumo dėl to, kokie produktai turi būti įtraukti ir turime būti realistiški dėl slengščių ir produktų įtraukimo laikotarpio ir terminų. Norėčiau akcentuoti dar porą dalykų, kuriuos reikia tol... apmastyti kitą e, savaitę. Mes žalėjai manome, kad svarbu svarbu, kad finansinėje politikoje privalomai būtų teikiama informacija apie sisteminę riziką, o finansinių produktų klientai turėtų suvokti e, jų įsigijamų produktų riziką. Tačiau tuo tarpu viskas atrodo gana sumaišyta, suvelta ir tai gali atsiliepti parlamento dėrybiniai pozicijai. Mes džiaugiamės tuo, kad CRD, CRR antras pasiūlymas apima ir reikalavimą dėl tvarumo. Tikimės, kad šis pasiūlymas atitiks tą pasiūlymą ir bus praplėstas užmojis. Aš džiaugiuosi parlamento užmojų mastu, bet tik ir tikiuosi, kad darybose su taryba mūsų lūkesčiai bei Europos piliečių lūkesčiai nebus nuvilti. Ačiū. Alfred Sand, kuris nori pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti porą dalykų. Pirmasis susijęs su pasiūlymo apriepties išplėtimu ir siūlymu apriepti visus finansinius produktus, jeigu tai susijęs su poveikiu tvarumu. Taip pat dėl papildomų taisyklių ir prievalės e, viską kruopšiai patikrinti. E, aš sutinku, kad pasiūlymas turi būti plataus užmojo šipa, ypač šią temą, kad atsižvelgtume į finansinių rinkų dalyvių poreikį turėti informaciją, tačiau turime atsižvelgti į galimą tų priemonių poveikį. Turiu pap, omeny papildomą naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Vienas e, sprendimas visiems reikštų, kad verslo kaštai išauktų ir nieko net neštų jokios naudos, pažiūrėjau, atsinaujinančio energijos srityje. Be to, daugybė valstybių narių ir mano šalis Malta remiasi daug, tokiamis paslaugomis ir paslaugomis, kur, kur, kurių tiekimas nepriskirtinas bankui. Todėl manau, kad naujų taisyklių dėl prievalės viską kruopšiai patikrinti įvedimas būtų atliktas tik po to, kai bus įvertintas tų taisyklių įvedimo poveikis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pirmininkas, ačiū. Žodis vėl pranešėjai Polai. Ačiū pirmininkė. Taip pat ir už komentarus. Ačiū kolegos. Pradėsiu nuo to, ka, kad Matau, jog yra platus pritarimas šiam pranešimui iš APP, iš žaliųjų. Aldė pasidalinė dėl šio pranešimo. Tad dirbti nelengva, bet aš tikiuosi, kad lyve padarys reikalingus pakeitimus ir pozityviai viską interpretuos ir tai yra pagrindas mūsų diskusijoms šešėlinių pranešėjų susitikimuose, kurie dar vyks. Dėl konkrečių aspektų taip e, dar reikės diskutuoti ir akivaizdu, e, kad mm, įmonės nebus, reika, e, neprivalės skelbti komercinių paslapčių, o dėl kreditavimo institucijų reikia įtraukti ir sutarimą, konsensusą, bet reikia derinti investicijas ir paskolas, tačiau finansų pobūdis neturėtų apspręsti reikalavimų, kokie reikalavimai jiems keliami ir turėtume siekti sutarimo. Ta pati tikriausiai reikia pasakyti apie rizikos apibrieštis. Dabar tekste yra rizika nėra apibriešta. Tik tai e, kalbama, kad e, rizika turi būti įtraukta ir akcentuojama, kad reikia teisinio iškumo. Kitas dalykas, kaip ta rizika matuojama, ar mes suprantame, kad reikia tolesnio darbo pažangos, netgi po to, kai šis teisės aktas bus patvirtintas. Čia atsakau sirpai bei lyviai dėl paskolų investicijų sugretinimo. Manau, kad turime išlikti principingi ir reikalauti teisinio aiškumo. Aš supran, manau, kad net lyvė supranta, kad negalime sauliaisti įnešti teisinio neaiškumo. Moli teisingai akcentavo, kalbėdama apie finansinės institucijas, kad reikia kad klientams reikia suteikti tokią informaciją, kad, kad jie galėtų labai aiškiai daryti pasirinkimą bei prireikus mm, keisti savo pasirinkimą. Dėl Alfredo Santo išsakytos minties tai, ką mes siūlome, nėra nauja. Mes lyginame, pavyzdžiui, kokie požiūriai taikomi Prancūzijoje ir Niderlanduose, tai labai modern, modernus požiūris, tačiau tai nepam, reikia nepamiršti ir bankų bei draudimo finansinės institucijos Europoje turi lygiuotis į pažangiausius pavyzdžius ir pasivyti, stengtis pasivyti bet reikia laiko, kad šis pokytis įvyktų ir ta prasme persitvarkymas yra svarbus, nes mes bankai yra labai priklausomi nuo finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū, sako kalbėtojas, ir lauksiu kito šešėlinių pranešėjų susitikimo. Ačiū. Balsavimas numatytas lakryčio penktąją. Sirvai Pietikainen noriu pasakyti, kad iš tiesų būtų naudinga, jei koordinatoriai įvertintų šio pasiūlymų rinkinio sudėtinės dalis, įvertintų nuoseklumą visų pasiūlymų ir, ir ar reikia mums kažkokių klausimų imtis dar. Mes žinoma dar balsuosime, bet jeigu dar galima kažką nuveikti ir patobulinti, kai ką aš pritarčiau tam. Ir stengsiuos akcentuoti tokį darbą ateinančiomis savaitėmis. Ir dabar periname prie pranešimo dėl ECB metinės ataskaitos pranešės Gabrielio Mato. Ačiū pirmininkė, praeisę savaitę turėjome galimybę susitikti pirmajame šešėlinių pranešėjų susitikime, aptarti kompromisus. Atsiprašau, Gabrielė, aš padariau klaidą. Ne, ne tą temą pranešiau, praleidau vieną klausimą. Konkurencijos politika. Atsiprašau dėl to, uh, pranešėjas yra Michel Raymond ir įtariu, kad Svenagas Gigoldas jį pavaduoja. Atsiprašau dėl to, prašau Svenai. E, gaila, aš jau galvojau, kad persigalvojai, bet atrodo, kad ne. Perskaitysiu mūsų pranešėjo Mišelio Ramon parengtą tekstą, kuris dėja negalėjo atvykti į posėdį ir siunčia savo atsiprašymą dėl to bet žinoma, jis laukia galimybės dirbti su šešėliniais pranešėjais, rengiant subalansuotus kompromisus ir aš nebejoju, kad jis bus pasirengęs dirbti su jumis ir aptarti su jumis jūsų prioritetus ir jis taip pat lauks jūsų pakeitimų. Kaip žinote, mes žalieji palaikome E, Europos komisijos tvirtas pozicijas konkurencijos politikos rytyje, reikia tinkamos kontrolės sistemos rinkose, konkurencijos požiūrių, užtikrinti sąžininką konkurenciją. Mums primtina tai, kad komisija ėmėsi e, tikrai sudėtingo klausimo, tai yra e, subs, mokestinių subsidijų, taip pat mokestinių lengvatų. E, Tačiau šioje ataskaitoje akcentuojami trys prioritetai šiame pranešime, kad parlamentas, visų pirma, parlamentas turėtų savo balsą sustiprinti, ne vien siekdamas apriepti visus komi, e, rinkos sektorius, bet ir imdamasis tų klausimų, kuriuos, kuriais piliečių nuomonė turi būti atstatyta pusiausvyrą. Pavyzdžiui, pirmasis aspektas tai mūsų ekonomikos skaitmeninimas. Skaitmeninių technologijų proveržis atneša naujų galimybių ir iššūkių, nes duomenys tampa svarbiausių ekonominės galios vektoriumi. Įmonės kuria produktus tiekdamos, kiek manoma, pigiau surinkti informacijos iš klientų ir e, de facto perėmė kontrolę. E, konkurentams tos informacijos, su konkurentais tą informaciją nesidalina ir sukelia kliūčių klientams e, e, užsitikrinti prieigą prie novatoriškų produktų. Pavyzdžiui, dažnai e, sandario sąlygos yra nesažiningos, tai yra ten numatomos plačios galimybės rinkti duomenis iš klientų, kurie veikiausiai nekeis po to paslaugos teikėjo. Atsižvelgiant į komisijoje vykstančias konsultacijas dėl konkurencijos politikos formavimo skaitmeninimo laikais, pranešime teikiami konkretus pasiūlymai šią temą. Mes palaikome minti, kad duomenų kontrolė prilyksta rinkos kontroliai pagal, šimtas, pagal ES veikimo sutarties 102 straipsnį, taip pat ir pagal Vokietijos įstatymuose neseniai patvirtintas pakeitim, pakeitimus. E, manome, kad reikia numatyti prievolę e, internetinių platformų teikėjams keistis informaciją, dalintis informaciją. Taip pat manome, kad reikia atsižvelgti į situacijas kuomet sujungiamos įmonės, pavyzdžiui, WhatsApp ir Facebook. Taip pat manome, kad apyvartos slengstis, kuris šiuo metu e, laikomas susijungimų kriterijumi, dažnai atsispindi e, e, interneto svetainių lankytojų skaičiuje. Skaitmeninė ekonomika tampa nebeįveikiama ir todėl e, tai apsprendžia nesažininką konkurencijos požiūrių elgesį. Taip pat e, atneša e, nepageidaujamą poveikį. Google, kuomet buvo primtas sprendimas dėl Google įmonės, daugybė konkurentų tos įmonės jau buvo dingę iš rinkos. Ir šiuo požiūriu pranešime akcentuojama, kad komisija turi veiksmingai panaudoti laikinasias priemonės, taip pat užtikrindama tinkamus procesus bei teisę, įmonių teisę į gynybą ir taip pat teisę pradėti tyrimą. Manome, kad reikia pasitelkti tokią galimos žalos teoriją, kuri neapsiriboja vien kainą, bet apima ir nefinansinius aspektus, pavyzdžiui, piliečių privatumo e, apsauga. Kitas klausimas, kurį norime akcentuoti, tai, kad konkurencijos politika negali imtis veiksmų ne, neatsižvelgusi į kitų sektorių gerovę. Pavyzdžiui, maisto produktų tiekimo grandinėje mus neramina e, įmonių koncentracija ir tai, kad tai daro poveikį vartotojams bei jų sveikatai. Taip pat e, čia silpsta konkurencija. E, Komisija pritarė e, Bayerio ir Monsanto susijungimui, bet akcentavo, kad e, reikia nepamiršti maisto saugos, politikos tikslų, vartotojų apsaugos bei klimato kaitos tikslų. Reikia nedelsiant peržiūrėti įmonių susiliejimo reglamentą, kad komisija turėtų galimybę įvertinti viešųjų interesų tikslus e, tokiuose įmonių susijungimuose. Dabar tokia galimybė yra su, numatyta tik valstybėms narėms. Ir nors konkurencijos teisė ir jos įgyvendinimas iki šiol nepadėjo apriboti e, galių sukoncentravimo maisto produktų srityje, monopoliai vis labiau pripažįstami kaip kliūtis e, mažesnių rinkos veikėjų bendradarbiavimui ir e, galimybė laikytis aukštesnių, griežtesnių aplinkos sauginių reikalavimų. Ačiū pirmininkė. Tokie yra mūsų prioritetai šiame pranešime. Taip pat manome, kad reikia nepamiršti ir finansinių paslaugų ir e, komunikato bankams. EPP Gunnar Hockmar, 4 minutes. Dėkuoju, keturias minutės e, gali pasisakyti kolega e, Hockmar. Dėkuoju ponui Gyko pranešėjui. Aš esu pasirengęs bendradarbiauti darybų metu. Turiu kelis komentarus. Visų pirma, pasakyčiau, kad visi nori konkurencingumo, kol jis įsivyrauja. E, manau, kad tai yra tikrai svarbu, kad pasiteltume visą apimančią, visą apimantį požiūrį. Kaip turi veikti konkurencija, kurią galime pasiekti visose srityse. Manau, kad mūsų užduotis turi būti tiks, tiksliems ir daugia pasitelkiantiems daugelįpį platų požiūrį. E, rinka turi būti atvira naujiems subjektams ir e, sienos turi būti atviros. Tai yra vienas iš pagrindinių požiūrio aspektų, stiprinant konkurenciją. A, galima arba reglamentuoti esamus subjektus, arba galima tiesiog atsiverti dar kitiems subjektams ir konkurencijai. Uh, šalinti barjerus. Tai sakau tam, kad e, vienas iš požiūrių, kurį galime pasitelkti, e, žiūrint į konkurencingumo teisės aktus. Aš nesakau, kad e, tik šitas yra geriausias, bet yra keli keliai, kuriais galima eiti. Dėl skaitmeninės ekonomikos ir paslaugų Manau, kad e, galbūt svarbu būtų pasitekti dar vieną vertinimą, šių paslaugų vertinimą. Daugelis skaitmeninių paslaugų yra atviri naujoms paslaugoms, tai pasakytina apie kelio, keliavimą, viešbučius ir kitas paslaugų sritis. Šiandieną jie yra prieinami vartotojams ir yra atviri naujiems veikėjams, subjektams ir jų kainos lygis tikrai visiškai kitoks negu prieš dešimt metų. Taigi skaitmeninių paslaugų platforma tikrai padeda konkurencijai daug labiau negu kad prieš dešimt metų. Dar vienas dalykas yra štai koks mes turėtume pasirenkti naujoms, naujų uh, įmonių nauj, naujams jungimams, naujams susijungimams, įmonių susijungimams ir taip toliau. Galbūt kai kurios iš šių įmonių yra tik, įkurtos tik prieš dešimt metų ir galbūt paslauga, paslauga, kuri yra teikiama, yra teikiama visoje rinkoje. Taigi vartotojams e, suskaidimas atveria naujas galimybės. Manau, kad prie, už dešimties metų nebekalbėsime apie skaitmen, tokias skaitmeninės platformas, apie kurias kalbama šiandieną. Būtina užtikrinti, kad atsirastų kelias į tą rinką patekti ir naujiems subjektams. Dar vienas klausimas yra susijęs su mokesčiais ir bankų klausimais. Uh, Manau, kad svarbu užtikrinti, kad mokesčių politika nebūtų naudojama taisyklių, konkurencijos taisyklių keitimui. Tam, kad nebūtų galima iškreipyti konkurencijos, mes turėtume siekti vieningo požiūrio. Dėl bankų jau yra numatyta galimybė panaudoti e, rezoliucijų fondą. bankų pertvarkymo fondą ir taip toliau. Dar vienas svarbus klausimas yra energetika, energija, energija. Pavyzdžiui, toks klaus, klausimas susijęs su Gazpromu. Bet man teks užbaigti savo kalbą čia. Dėkuoju, toliau Tibor Sanė. Ačiū. ES konkurencijos e, politika, konkurencingumo politika yra labai svarbi vidaus rinkos veikimui ir ES apskritai. Dėkuoju komisijai, parlamentui ir komisijos nariai Vestager mes pasiekėme tikrai daug rezultatų pastaraisiais metais. Norėčiau priminti vieną iš teigiamų iniciatyvų, sveikintinų iniciatyvų. Tai yra SND iniciatyva, kuri gali būti veiksminga ateityje. Tai yra nacionalinių konkurencingumo institucijų um, stiprinimas buvo remtas 2016 e, m. konkurencingumo pranešimu, kuriame buvo parašyta, kad e, kuriame buvo rašoma konkurencingumo taisyklės. Šiemet mes toliau dirb, dirb, darbuomės e, žmonių europiečių labui. Dėkuoju ponu Reimond už šį įdėtą darbą. Manau, kad ponas Reimondas tinkamai įvertino svarbius konkurencingumo aspektus. Neaptarinėsiu dokumentų išsamei, bet pasakyčiau, kad mūsų frakcija taip pat pasisako už ekologišką konkurencingumą ir manome, kad reikėtų tinkamai reglamentuoti skaitmeninę ekonomiką. Bet jeigu ji bus susieta ir su energetika, kaip minėjo kiti kalbėjusieji, mes nesipriešinsime tam. Taip pat manome, kad labai svarbu aiškiai paminėti mm, ir konkurencingumo pranešimą, e, inovacijos skatinimą, augim, darbo vietų augimą, bendrosios e, rinkos e, skatinimą energetikos sąjungos ir skaitmeninės rinkos skatinimą pasikartosiu, kad mes turėtume toliau stiprinti bendrąją rinką per fiskalinę sąjungą. Tai leistų padėti e, sukurti subalansuotą konkurencingumo sąjungą. Komisija taip pat turėtų paaiškinti, kokios yra taikomos taisyklės ir procedūros valstybės pagalbai finansų srityje. Nepristatysiu išsamei mūsų pasiūlymų pasiūlymų dėl pakeitimų, juos pateiksime ateityje, bet manau, kad parlamentas turėtų turėti bendrą, bendro sprendimų prieimimo galę ir mes prašysime keisti sutartis. Manau, esu tikras, kad mes ir tikrai puikiai bendradarbiausime su šešėlinės pranešėjas ir manau, kad mes pasieksime kompromisinį pasiūlymą, kuris tikrai tenkins Mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti skatinti, lengvinti gyventojų ir verslo įmonių situaciją. Dėkuoju EKR. Robert Zilė vardu. Robert Zilė nedalyvauja posėdėje, jis teigiamai vertina pranešimą, turi kelis komentarus. E KR Šilnis pranešėjas džiaugiasi, kad, ši, kad pranešėjas skiria dėmesį sektorių, sektoriniams e, trūkumams, nemini atskirų įmonių. Ponas Zilė mano, kad pranešimas dabar jau daugiau apimantis. Ir Padidintas dėmesys skaitmeniniai ekonomikai yra sveikintinas šiemet. Jis mano, kad ir kiti sektoriai ir pramonė turėtų būti įtraukti į šį pranešimą. Pavyzdžiui, jis turi omenyje transporto sektorių apskritai, kelių ir geležinkelių rinkas. Tai galėtų būti konkretus pavyzdys. Na, taip pat Tai tas pat pasakytina yra apie energetikos sektorių, kaip jau minėjo kiti kolegos, pavyzdžiui, dujų rinką. Tai sako Robert Zilė asmeniškai. Aš džiaugiuosi tuo, kad šis pranešimas netapo mokesčių srities pranešimu. Pranešėjo e, požiūris tikrai sveikintinas. Aš esu pasirengęs diskusijai. Na ir dėl devintos dalies džiaugiuosi. Ja, mes pernai diskutavome apie tai dėl mm, QE. Dėl pinigų spausdinimo. Mes džiaugiamės, kad uh, buvo atsižvelgta į ankstesnį pakeitimą. Ačiū. Nematau kitų šešėlinių pranešėjų. Turime DG Competition Karlės Tebemoso komentarams. Prašau, kalbėkite trumpai dėje, nes Turime dar vieną klausimą darbu atvirkė, prašau. Thank you. Thank you very much for giving me the floor. Uh... Ačiū, ačiū, <clears throat> kad suteikėt žodį ir dėkoju pranešėjai už šį pranešimą. Dėkoju bendrai komitetui už tvirtą paramą. Jūs visuomet išreiškite paramą tvirtoms uh, konkurencijos taisyklių taisyklėms ir jų gyvendinimui. Pranešėjas nebe pagrindo sutelkė dėmesį į pagrindinius prioritetus. Mes puikiai žinome, kokie iššūkiai iškyla skaitmenėjančiame pasaulyje konkurencijos politikai. Taip pat atsiverčia ir galimybių, atsiveria ir galimybių, bet yra ir rizikos. Mes uh, E, vis kalbame apie problemas susijusias su konkurencija ir kainomis ir e, kalbame apie tai, kaip pavyzdžiui įmonių sujungimai įtakoja duomenų panaudojimą šioje srityje. Apple, Shazam. Apple ir Shazam sujungimas e, buvo puikus pavyzdys, rodantis, kad reikia viską spręsti iš esmės. Uh, Ta patį galima pasakyti apie kai kurias kitas interneto platformas. Norime, kad šiuose diskusijose mes būtume pirmieji <clears throat> ir komisijos narė Vestager pradeda svarstymus su ekspertų grupe, kurie labai greitai paskelbs e, ataskaitą apie skaitmenėjimą. Tai turėtų būti padaryta kitų metų pavasarį. Be to vyks labai didelė konferencija sausio mėnesį šiais klausimais. E, pradėjome ir viešasis konsultacijas su šiuo klausimu, daugiau iš nieku šimtas rinkos e, suinteresuotos menų pasiūlymų jau gauta ir labai norėtume, kad ir Europos parlamentas, e, labai džiaugiamės, kad parlamentas irgi dalyvauja šioje diskusijoje. <clears throat> Mes taip galėsime pritaikyti savo taisyklės ir taisyklių įgyvendinimą skaitmeninčiam pasauliui. <clears throat> Kitas dalykas, kai kurios praktikos daroma įtaka aplinkai, didelė įtaka Be to, e, kalbame apie tai, su kokiamis vertybėmis bendrai konkurencija yra susijusi. Įgyventami konkurencijos taisyklės e, e, tuo rūpinamės. Bayer Monsanto paminėjote atveju, buvo atliktas tyrimas. Praėjusiais metais žemės ūkio ir chemijos pramonėje buvo atlikta <clears throat> daug tyrimų. Ir E, mes sakome, kad konkurencija turi būti siejama su inovacijomis, kurios sukurtų sveikesnius, saugesnius aplinkai produktus. Ir norime šiai operacijai skirti gerų priemonių, kad inovacijos šioje srityje nemenktų ir sveikesni prioritetai, sveikesni produktai būtų gaminami. E, mūsų atstovė čia paaiškins, kad turime atskirti tas rytis, kur konkurencijos politika gali kažką pakeisti, e, o kada reglamentas būtų naudingesnis apsaugant aplinką ar nustatant tam tikrus kriterijus šioje srityje. Reglamentas galėtų būti žymiai naudingesnis. Čia aš baigsiu. Esame pasirengę atsakyti bet visus jūsų klausimus. Ačiū komisijai. Dar labai trumpai norėčiau jūsų komentarą išklausyti. Visų pirma, dėkoju APP e ir EKR, kad jie, EKR, kad jie iškylė, iškėlė energetikos klausimą, bet to mes kalbame mhm, apie konkurencingumą šioje srityje, kol tai bus dar aptarta ateityje. Jūs savo ruoštų galite paremti iškreiptos konkurencijos diskusijas Ir neretai ta konkurencija yra iškreipiama dėl CO2 problemų reikalavimų. Energetikos rinkos konkurencija taip yra iškreipama, nes brandolinė energija, pavyzdžiui, ir kažamasis kuras, iškasamasis kuras. <laughs> Tokių nekainuoja tiek pat, kiek ekologiškas kuras. E, Gunar, aš su tavim sutinku, platformos dažnai atveria rinkas ten, kur jos neveikia, todėl mes nepasisakome prieš platformas, bet reikia atkreipti dėmesį, kad daugelį subrinkų de facto egzistuoja monopoliai arba oligopoliai. Ir dėl to gali prireikti rinkas uždaryti arba rinkomis yra manipuliuojama. E, ir aš, pavyzdžiui, tikiuosi, kad jūsų grupė e, padės apginti smulkių viešbučių ir kitų panašių įmonių e, interesus nuo tokių platformų kaip Booking.com, kuri reikalauja iki 50 procentų e, gaunamų lėšų. E, turime aiškiai kalbėti apie konkrečius, konkrečias rinkliavas, konkrečius mokesčius, bet tai turi neiškraipyti rinkos. Ir galiausiai, ką sakė komisija, mes žinome Ir jūs žinote, kad yra išanalizuotas, pavyzdžiui, Bayer ir Monsanto e, sujungimo rezultatas. Pirmininkas bando Sven nutraukti. Mes dar vieną klausimą turime darbo atvarkį. O, atsiprašau. So Pakeitimus reikia įteikti iki spalio 26-osios. Svarstame lapkričio 19 13, balsuojame komitete gruodžio 13, dabar ACB ataskaita Gabriel Mato. Ačiū pirminkė, perėsiu į gimtąją kalbą. Kaip jau sakiau, pirmasis šešėlinių pranešėjų susitikimas įvyko praeisę savaitę, visi pasirengė konstruktyviai dirbti, visi gavo 230 pakeitimų, kurių yra nedaug, bet jie eina tinkama kryptimi, aš noriu pozityviai dirbti e, dėl ECB veiklos ir dėl dabartinės e, situacijos. 2017 buvo puikus metai, ekonomika augo sparčiausiai pastaraisiais metais, visų šalių ekonomika išsiplėtė e, Europos centrinio banko pinigų politikos dėka bei dėl struktūrinių reformų, kurią vykdė, kurias vykdė daugybė valstybių narių. Duomenys tai atskleidžia ir taip pat jie atskleidžia, kad name tinkama kryptimi, kad ekonominės konsolidavimas toliau vyksta 2 procentų per metus sparčiu spartumu ir augimas 7 e, procentų. Tai tikrai pozityvu. Išlieka kai kurių neiškumų dėl breksito, taip pat dėl populizmo, dėl jaunimo nedarbo darbo bei protekcionizmo. Todėl turime pasiekti, kad toliau gyvenytume ekonomikos augimo darbo atvarkę ir darbo vietų kūrimo politiką. Manau, kad kalbant apie tai labai svarbu laikytis e, scenarijų, viešųjų investicijų, tinkamo scenarijaus, kad pasiektume e, lygį iki krizės ekonominės. Ir pinigų politika turi e, pasiekti tikslą, užtikrinti, kad būtų finansuojama realioji ekonomika, ypač e, MVI, kurios yra ekonomikos stuburas. E, dėl, dėl ACB aspektų kai kuriais klausimais visiškai sutarėme, šešėliniai pranešėjai nuomonės kai kuriais klausimais išsiskiria, ypač dėl ekspansinės pinigų politikos. Jeigu jį toliau bus tesiama, yra tokių kurie reikalauja kai kurių dalykų. Tačiau ECB yra e, institucija, nepriklausoma institucija ir jis pats turi analizuoti viską ir nuspręsti, kada bus tinkamas laikas nutraukti taikomas priemonės arba jas pakeisti. Taigi, e, pranešimo svarstymas svarstomas pranešimas svarstamas labai pozityviai ir kol kas yra geras sutarimas dėl visų dalykų. Ačiū už tai, kad taip glaustai viską pristatėte. Sotsdemų frakcijos vardu Lydžių Morgano. E, grazie, grazie. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Mes e, dirbame e, su kompromisiniais pasiūlymais, pasilikime konstruktyvų požiūrį